maintenant, vous pouvez. Bien oui, mes chers amis. Voilà, bon, merci euh, Monsieur le Vice-président de votre aide. Voilà, je remercie. Brangus bičiuliai, labai ačiū. Dabar mūsų pirmininkės nėra ir aš ją pavaduosiu, turbūt tikiuosi, kad mane pakesit. Tad galim tada pradėti posėdį balsavimu. Pirmiausia, turit pranešimą e, apie tai, kokius sprendimus vakar priemė koordinatoriai per jų posėdį. Buvo du koordinatorių posėdžiai lapkričio 9 ir lapkričio 22, nes e, po to, e, tai yra po mūsų posėdžio komiteto posėdžio vyko koordinatorių posėdis. Turbūt, jeigu niekas neturi pastabų, prieštaravimų, tai galim tvirtinti tuos sprendimus, kuriuos priemė koordinatoriai. Na, o dabar galim pereiti prie balsavimo. Pirmiausia, reikia patikrinti atsineštų kortelių skaičių, kad e, kiekviena frakcija tikrai turėtų tinkamą balsavimo balsuotojų skaičių. Ban, išbandom. Turbūt visi balsavot, kad balsavom, o dabar baigiam balsuoti. Tu, visi turbūt balsavot. Ne, dviejų trūksta. Kažkas nebalsavo, vienas nebalsavo. Kas nebalsuoja? Taip, dabar jau visi balsavo, nieko netrūksta, tad išbandėm. Ir dabar pereikim prie tikro balsavimo. Pirmiausia, pereisim prie ponios Demonte pranešimo spartesnis švarios energetikos inovacijų kūrimas ir dėgymas. Trečias kompromisas. Kas už? Ačiū, kas prieš. Susilaiko priimtas. 18 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimtas. 20 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimtas. Taip. Ketvirtas kompromisas. Kas už jį? Kas prieš? Susilaiko. Ketvirtas kompromisas priimtas. 28 pakeitimas. Kas už jį? Prieš. Susilaiko. 28 pakeitimas atmestas. Penktas kompromisas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko. Penktas kompromisas priimtas. 41 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. 41 pakeitimas priimtas. 42 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. 42 pakeitimas atmestas. Ne, bet reikia pasitikrinti. Tai pradedam balsuoti elektroniškai dėl 42 pakeitimo. Pradedam balsuoti. Ne visi dar balsavo. Kažkuris vienas ne, nebalsavo. Balsuoti baigiam. Atmestas šis pakeitimas. 44 pakeitimas. Kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko. 44 pakeitimas priimtas. 46 pakeitimas atkrinta, 47 kas už, kas prieš. Susilaiko, 47 pakeitimas atmestas. Šeštas kompromisas kas už, prieš, susilaiko. Šeštas kompromisas priimtas. 58 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko. Manau, kad reikia pasitikrinti balsuojant elektroniškai. Prašom, pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Priimtas 58 pakeitimas. 60 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Maničiau, jis priimtas, bet vis dėlto balsuokime elektroniškai, pasitikrinsim, pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Taip, priimta šis pakeitimas 20 prieš 19. Septintas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiku. Septintas kompromisas priimtas. 56 pakeitimas. Kas už? Prieš. Mm, ir Čia reikia pasitikrinti. Pradedam balsuoti elektroniškai dėl 56 pakeitimo. Balsuoti baigiam. Šis pakeitimas atmestas. Dabar aštuntas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Aštuntas kompromisas priimtas. Pirmas kompromisas kas už, ant, u, prieš, susilaiko. Pirmas kompromisas priimtas. Trečias pakeitimas kas už, prieš, Atrodo, jis atmestas, bet reikia pasitikrinti. Balsuokim elektroniškai dėl trečio pakeitimo. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Taip, jis atmestas iš tikrųjų. Antras kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiku. Antras kompromisas priimtas. Vienuoliktas pakeitimas Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Vienuoliktas kompromisas priimtas. O dabar balsuosime elektroniškai dėl viso pranešimo. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Rezultatas 33 už, 5 susilaikė, 2 prieš, tad priimtas pranešimas didelę daugumą. Ir noriu pasveikinti pranešėją, ponę Demonte. O dabar pereikim prie kito pranešimo. Kitas pakeitimas - būsima daugiametė finansinė perspektyva parlamento pozicijos dėl šios perspektyvos po 2020 metų. Ponas Marinesko, pradedam balsuoti. Pirmas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pirmas kompromisas patvirtintas. Antras kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Trečias kompromisas. Kas už kas prieš, kas susilaiko. Trečias kompromisas patvirtintas. Keturioliktas pakeitimas. Kas už, prieš, keturioliktas atmestas. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė Pritarta ketvirtam kompromisui. Dešimtas pakeitimas kas už, kas prieš, sus, susilaikė. Dešimtas pakeitimas patvirtintas. Šešioliktas kas už, kas prieš, Taip, reikia pasitikrinti balsuojant, balsuojant elektroniškai dėl 16 pakeitimo. Balsuoti baigiam. Jis tikrųjų jis atmestas. 15 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? 15 pakeitimas priimtas. 5 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Penktas kompromisas priimtas. 31 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiku. 31 pakeitimas atmestas. 34 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiku. Ne, neaišku, reikia pasitikrinti. Pradedam balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiam. Atmestas 34 pakeitimas. Šeštas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Šeštas kompromisas priimtas. 43 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? reikia pasitikrinti, balsuokim elektroniškai, pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. 43 pakeitimas priimtas, 22 prieš 19. 44 pakeitimas. Ne, atsiprašau. Iš karto galime eiti prie 7 kompromisu, nes 44, 46, 47 atkrenta. Kas už septintą kompromisą prieš, kas susilaiko, septintas kompromisas priimtas. Penkiasdešimt antras pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko. 52 pakeitimas priimtas. Ne, vis dėlto elektroniškai balsuokim, pradedam balsuoti. Baigiam. Jis atmestas. Atmestas, aš čia pats suklydau. Taip. 53 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko. 53 priimtas. 54 kas už. Prieš. Man atrodo priimta, bet pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame balsuoti. Baigiame. Pritarta. 51 pakeitimas kas už. Kas prieš? Kas susilaikė? Pritarta. Aštuntas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Aštuntas kompromisas patvirtintas. 55 pakeitimas. Už? Prieš? Pasitikrinsime elektroniškai. Pradedame balsuoti. 55 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 56 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Dar pasitikrinsime elektroniškai. 56 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dešimtas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaikė. Dešimtas kompromisas pri, patvirtintas. Vienuoliktas kompromisas už, prieš, susilaikė. Vienuoliktas yra priimtas. Šešiasdešimtas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė. 60 pakeitimas atmestas. Dabar balsuosime elektroniškai dėl 60. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 66 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, 66 pakeitimas patvirtintas. 12 kompromisas kas už, prieš, kas susilaikė. 12 kompromisas yra tvirtinamas. 85 e, pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. 85 pakeitimas patvirtintas. 85. Tai 13 kompromisas. Kas už? 13 kompromisas. Kas už, kas susilaiko, kas prieš, pritarta. Ir dabar 93. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 14 kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. 14 kompromisas tvirtinamas. 103 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. 103 atmestas. 106 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. 106 tvirtinamas. 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. 15 kompromisas patvirtintas. 112 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. 112 tvirtinamas. 113 kas už, kas prieš, Kas susilaikė? 113 yra tvirtinamas. 114. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? 114 tvirtinamas. 16 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? 16 yra priimtas. 120 pakeitimas. Kas už? kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Elektroniškai balsuosime dėl 110 pakeitimo, pradėsime balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 117 pakeitis. Kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, 17 kompromisas tvirtinamas. 128 pakeitimas kas už, o prieš susilaikė, pasitikrinsime elektroniškai. 128 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 129 kas už, Kas prieš? Turbūt ta pati dauguma, bet pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame. Na, 21, 20. Na, iš tikrųjų, patvirtintas. 130 pakeitimas už, prieš, susilaikė, 130 patvirtintas. 18 kompromisas. Kas už? Kas prie? Kas susilaikė? 18 kompromisas patvirtintas. Dabar 145 pakeitimas. Kas už? Prieš? Kas susilaikė? 145 patvirtintas. 146 kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? 146 pakeitimas yra patvirtintas. 147 kas už, kas prieš, kas susilaikė. 147 patvirtintas. 144 kas už, kas prieš, susilaikė. 144 patvirtintas. 148 kas už, kas prieš, kas susilaikė. 149 atmestas. 149 už, prieš, susilaikė, atmesta. 150 kas už, kas prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti elektroniškai. Pradėkime balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Šimtas penkiasdešimt pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? 151 pakeitimas patvirtintas. 152 pakeitimas kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? 152 patvirtintas. Pasitikrinsime elektroniškai dėl 152 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 153 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Dabar balsuosime galutiniu balsavimu. Elektroniškai pradėkime balsuoti. Baigiame. Ir šis pranešimas buvo patvirtintas 38 už 3 prieš, nieks nesusilaikė, sveikiname poną Marinesku. Ir paskutinis balsavimas. Tai yra ponios Griffin pranešimas, tai yra rekomendacija dėl e, JAV sutarimo su JAV dėl oro susisiekimo. Balsuosime elektroniškai dėl visos rekomendacijos. Pradedame balsuoti. Baigiame. Ir patvirtintas. 38 už, nei vienas prieš nebalsavo, 3 susilaikė, bravo, sveikiname. Baigiame balsavimo sesiją, o dabar pereisime prie klausimų. Cette audition sur les road charges, c'est-à-dire sur. Euh, tai yra klausimai dėl kelių mokesčių. Kalbėsime apie eurodinietę ir susijusius e, dokumentus, jeigu galiu juos taip pavadinti. Bien, alors, mes chers collègues, je pense que nous avons. Kolegos. Na, baigia balsuoti, dabar periname prie klausimų. Noriu mūsų pranešėjams ir parlamento nariams priminti, kad e, dirbsime taip pat kaip vakar. Na, nežinau, ar sugebėsiu dirbti uh, taip pat autoritetingai kaip mūsų pirmininkė, bet turiu čia plaktuką ir stengsiuos, kad kalbėtojai neviršytų jiems skirto kalbėjimo laiko. Aš na, galėsiu išjungti jūsų mikrofoną, na tai darysiu tik, jeigu labai reiks. Šiandien kalbėsime apie kelių mokesčius, tai yra labai svarbi tema, kadangi tais e, mokesčiais e, siekiama e, paskirstyti tuos mokesčius kelių infrastruktūrai ir taip pat kovoti su tam tikrais reiškiniais yra taikomas principas teršėjas moka, galbūt yra ir kitų principų, apie kuriuos kalbėsime. Taip pat kalbėsime apie E, išteklių paskirstimą, e, techninės problemas. Tai yra apie viską, kas yra susijęs su naudojimuosi kelių infrastruktūra ir kaip tai gali paveikti mūsų išteklius ir jų paskirstimą. Taip pat e, reikia priminti, kad keliai būtent keliais daugiausia yra vežama krovinių ir jais daugiausia keliauja žmonės. Na, visų pirma, aš pristatysiu mūsų svečius. Labai malonu čia sveikinti su ponia Gabrielė Beleto. Ji yra telepas SPAC, e, SPA direktorė, tai yra kelių mokesčių operatorius Italijoje, toliau ponas William Tots, e, transporto ir aplinkosaugos vyriausiasis direktorius e, Remylė Beda. Jis atstovauja Tarptautiniai kelių sąjungai, e, ponas Libor Lokman, kuris yra CER, tai yra Europos e, geležinkelių ir infrastruktūros įmonių bendrijos direktorius ir Kalistratos Dionelis, jis atstovauja Europos kelių mokesčių infrastruktūros operatorių asociacijai. Priminsiu, na, suteiksiu žodį įvairiems operatoriams, ta eilės tvarka, kuri buvo nurodyta ir taip pat noriu priminti pranešėjams, kad jiems skiriama po septynės minutės. Taigi prašau apriboti savo pasisakymus iki septynių minučių, o po to perėsime prie kitų kalbėtojų. Taigi prašau neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko, kad liktų kaip galima daugiau laiko mūsų diskusijoms. Dabar suteiksiu žodį e, pirmam pranešėjui, ponui Benedeto. Mm, jis yra kelių mokesčių sistemos operatoriaus atstovas iš Italijos. Ačiū pirmininkė. Labadiena. Na, parodysiu Jums keletą skaidrių, kad pristatyčiau telepas. Kaip Jūs jau sakėte, tai yra kelių mokesčių operatorius. Jis veikia kaip mokesčių tarpininkas. Mes tvarkome mokesčius ir esame e, e, E, lyderis e, Europoje, turime 6 milijonus e, klientų ir užimame maždaug 30 procentų Europos rinkos kelių mokesčių srityje. Mes kasmet surinkame 6 milijonus eurų, juos per, pervedame savo, savo klientams, operatoriams. Ir turiu pasakyti, kad mes turime tam tikrą privalumą, nes mes padengėme didžiausią Europos teritorijos dalį. Mes pradėjome nuo Italijos, vėliau išsiplėtėme ir labai daug dėmesio skyrėme saveikumui. Ir vadovaujamės direktyva, taip pat labai tikime tuo, kad reikia supaprastinti e, e, rinką. Matome daugybę e, sunkia svorių transporto priemonių, kurios važinėja Europos keliais. Mes turime siekti saveikumo ir pridėtinės verties paslaugų, kurios prisideda prie saveikumo. Ir žinoma, mes stengiamės mažinti uh, E, galutinių vartotojų mokesčius, tačiau ir mes kaip operatorius patiriame išlaidų, nes turime įgyvendinti įvairius rinkoje egzistuojančius standartus. Mes esame numatę 24 mėnesių laikotarpį pagal direktyvą, stengiamės, kad rinkos e, būtų patrauklios mūsų klientams ir kaip jau sakiau, vadovaujamės tų 24 mėnesių laikotarpiu. Svarbus e, veiksnys čia mums buvo e, įdėkti tam tikrus e, prietaisus sunkvežimių kabinose ir noriu priminti, kad palidov, palidoviniai renginiai gali kainuoti iki 10 kartų brangiau nei radio bangomis valdomi įrenginiai. Ir šios technologijos dabar sudaro 80 procentų rinkos, išskyrus Belgiją ir Vokietiją. Taigi trumpųjų bangų įrenginiai dabar yra mm, rinkos standartas. Mes labai džiaugiamės tuo, kas yra siūloma peržiūrint direktyvą. Yra numatoma peržiūrėti įvairių valstybių narių operatorių patvirtintus techninius standartus. Taip pat norėčiau pakalbėti ir apie tai, e, tuos klausimus, prie kurių įvairūs suinteresuoti asmenys dar turėtų padirbėti. Visų pirma, reikėtų mažinti įėjimo į rinką išlaidas tokiems operatoriams kaip mes, kai mes bandome įeiti į kitas rinkas, ne savo šalies rinką. Taip pat e, reikia pagalvoti apie įvairias situacijas, kurios siejasi su mūsų kasdieniu darbu. Pavyzdžiui, kai mums reikia parengti, pateikti e, dokumentų susijusių su kelių mokesčiais. Taip pat reikia pagalvoti apie dokumentus, kurių mes turime prašyti iš savo klientų dirbančių įvairiose rinkose. Kitas dalykas yra sertifikavimo procedūra, technologijos, kalba. Na, e, anglų kalba nebūtinai yra ta kalba, kurią vartoja tie operatoriai, kuriems mes teikiame dokumentus. Aš manau, kad na, tų sistemų yra daug ir mes turime stengti stabilizuoti sistemas, kad užtikrintume gerą padengimą paslaugų teikėjams. Na, aš tikiuosi, kad jūs supratote, apie ką aš kalbu. Technologijos mums yra labai svarbios, tai yra esminis šios direktyvos elementas. ir galbūt kai kuriuose direktyvos prieduose nėra skiriama pakankamai dėmesio technologijoms. Technologijos yra būtinos, kad operatoriai galėtų kaip galima lengviau ir greičiau e, surinkti mokesčius. Mūsų nuomonė trumpųjų bangų sistema yra tikrai veiksminga, ji padeda surinkti iki 99 procentų pajamų. Na, kartais e, kyla problemų dėl trikdžių kartais yra patvirtinami tokie standartai, kurie kertasi su egzistuojančiomis ryšių sistemomis. Na, matome, kad įvairios valstybės pradeda vis daugiau taikyti palidovinės technologijas, čia ypač paminėtina Vokietija, bet kiekviena pereinamoji taisyklė už, užkerta kelią platesniam standartų patvirtinimui. Dabar tai yra 5-8 GHz. Mes, žinoma, pritarėme tam, kad operatoriai turėtų plačiai keistis informaciją. Tai taip pat užtikrintų ir e, taisyklių įgyvendinimo užtikrinimą visoje Europoje, renkant mokesčius. Žinoma, padėtis skirtingose valstybėse skiriasi, kai, ku, kai kuriuose valstybėse narėse ministerijoms tenka šiek tiek kitoks vaidmuo. Na, mes norėtume didesnio standartizavimo. Pavyzdžiui, kai kurios valstybės neseniai pradėjo teikti uh, nacionalinės paslaugas ir nereikėtų leisti, kad šios šalis bandytų vilkinti standartų e, įvedimo procesą, nes e, tai suteiktų per daug privalumų toms e, šalims, kurios naudoja nacionalinius įrenginius, taip nukentėtų konkurencija. Tai yra vienas iš aspektų. Mm kuriuos norėtume sureguliuoti kartu su jumis, su teisėkuros institucijomis. Ačiū ponui Benedeto. Mūsų kitas kalbėtojas yra ponas Krid automobilių tarptautinės federacijos atstovė. Labai ačiū, kad mane pasikvietėt. Mes esam pirmo regiono atstovai, e, atstovaujam 37 septyniems milijonams narių visoje Europoje. Ir tikrai labai gerai, kad komisija pateikė judumo dokumentų paketą tam, kad būtų galima pagerinti tarp valstybinį judumą, e, geresnės sudaryti sąlygas kelių vartotojams. Tačiau mm, čia atrodo komisija siūlo vieną kurpalį visiems tarsi tinkantį, nesižvelgdama, nesižvelgdama į nacionalinius ypatumus ir kad tame judumo dokumentų rinkinyje e, ne visi aspektai aptariami. Pirmininkas nutraukė, e, nutraukė <laughs> kalbėtoje, kad vertėjai nespėja labai greitai skaito. Taip, italai greitą kalbį. Taip dabar e, mokesčiai tenkantis automobilininkams ir taip jau dideli ir čia ES lygis nepats tinkamiausias spręsti klausimams. Pirmas dalykas. Dabar mm, komisija nori įvesti mm, už mm, mokėjimą mokesčius už naudojimą. Ir čia dabar grafa rodo, kad 82 procentai mokesčių rinkliavų jau susiję su kelių naudojimu, apmokestinimu. Tad juo daugiau važinėjai keliais, juo daugiau moki. Taip jau yra tokia tvarka šiandien o dabar siūloma keisti nacionalinės sistemas e, ir komisija numato 1,2 milijardo e, papildomų išlaidų sistemai, jos opera, operavimui ir tai vartotojai turės padengti. Tad mes manytume, kad nacionalinės e, dabartinės sistemos yra tinkamos ir proporcingos. Uh, O tai, ką siūlo komisija, tai vairuotojai ar piliečiai, kelių naudotojai, jie dar labiau turės mokėti ir tai labiau paveiks visą e, aplinką. Tai tikrai e, prasilenks su subsidiarumu ir um, toliau mokesčiai užtikrinant infrastruktūros finansavimą. Dabar čia paminėtini keliai, kelių tvarkymas e, ir buvo e, pasiektas tam tikras perviršis. Tad 203 milijardai autom, iš automobilių. Ir dabar rodo, kad apatinė grafos dalis kad investicijas į infrastruktūrą sumažėjo 95 metais maždaug E, iki 1,8 procentais. Tad tas siūlymas e, iš tikrųjų rodo, kad e, tai nepasiteisina, nes čia kalbama apie perskirtimo mechanizmą. Toliau tų kelių mokesčių rinkimo ir paskirstimo stebėsena, čia vėlgi numatyta kaip įgaliojimas, tam tikras įpareigojimas ir kam, kokią išvadą darom. Dabar, e, kadangi valstybėse narėse tų visokių kelių mokesčių rinkliavų yra tiek ir tokių įvairių, kad, e, kad, visa, kad jų visada susidaro perteklius, kurį galima investuoti į infrastruktūrą ir tinkamai ją palaikyti o komisijos pasiūlymas nesuteikia garantijų e, kelių naudotojams, kad jų tie sumokėti pinigai eis į infrastruktūros gerinimą. Kitas tikslas. E, vėlgi, tikslas skatinti švaresnių automobilių naudojimą ir čia komisija siūlo tam tikrą e, kainodarą būtent tam į tą orientuotą. Ir čia valstybės narės e, jau apmokestina e, automobilius už jų e, išmetalų kiekį. Tai ta praktika jau galioja yra valstybėse narėse, kur labai didelis dėmesys telkiamas į elektrinius automobilius. Tad jau yra visa priemonių įvairovė siekiant CO2 tikslų Bet čia reik, taip iš tikrųjų numatytos teisės e, aktų priemonės, gali, kuriomis galima pasiekti e, norimo tikslo. Dar dabar numatom, numatomi tam tikri atitikties faktoriai, E, toliau pasiūlymai, kaip diferencijuoti e, kainas, e, vėlgi iki galo ne, vis, ne visai aiškus. Ir dabar, kad vėlgi kelių naudotojai rinktųsi kitų rūšių transportą, sakykime, viešai, tai vėlgi reikia sudaryti tam sąlygas. Bet čia nereikėtų pamiršti atokiai gyvenančių žmonių, uh, Ir, ir vėlgi nereikėtų pamiršti mm, eismo padėties tokiuose mažesniuose keliuose. Dabar, kaip būtų galima pagerinti veiksmingumą, e, yra nacionalinių priemonių e, tam tinkamų e, sunku būtų pasiekti tai tarp valstybinių lygių, nes vėlgi tai gali sukelti neteisingą, nesažiningą E, konkurencija, pagal sutartį negalima diskriminuoti, e, na, pil, tai yra šalies požiūrių. Tad e, Tad vėlgi būtų galima numatyti vienodus kontraktus, galimybę numaty, susimokėti kelių mokestį nepriklausomai nuo to, kur esi. Uh, Ir e, vėlgi čia iškyla duomenų apsaugos laikymo klausimas, kam tie duomenys turėtų būti naudojami, kiek laiko. Ir toliau baigdama noriu pasakyti, kad e, tas judumo dokumentų rinkinys, kurį pateikia komisija, sukels daugiau išlaidų e, vartotojams ir, ir transportas, jo padėtis nepagerės veiksmingumo požiūrių ir kartu prasilenks su mm, subsidiarumo ir proporcingumo principu, kurie minimi sutarties 91 straipsnį. Tad mes norėtume, e, kad parlamentas siektų, jog e, pranešimas e, būtų tikrai su derama pusiausvyrą ir kartu būtų siekiama užsibrieštų tikslų. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu ponui William Dodds, kuris yra transporto ir aplinkos e, vykdomasis direktorius. Septynios minutės žodis Jums. Dėkoju. Aš vadovauju transporto ir aplinkos organizacijai T ir E, tai yra Europos, e, viena iš pirmaujančių Europos e, organizacijų šitoje srityje, transporto srityje. Nuo 90-ųjų metų mes jau dirbame su šiuo klausimu. Turbūt būtų gerai pradėti prezentaciją apie e, apmokestinimą keliuose, pažvelgus į tai, kokia buvo mūsų prieš istorija. 90 metais buvo patvirtinta Eurovinietės direktyva, ir daugelis šalių įvedė įvedė jau e, sunkiesiams kroviniams automobiliams e, kelių mokestį. E, Belgija, Bulgarija taip pat prisijungė prie šito, šitų šalių. Per pastarusius metus pamatėme, kad kelių mokesčiai atneša nemažai naudos, pavyzdžiui, leidžia atnaujinti automobilių parką, švaresni automobiliai važinėja keliais, taip pat veiksmingumas gerėja, taip pat suvienodina šiek tiek sąlygas tarp kelių ir geležinkelių geležinkelių transporto taip pat padidina į pajamas vyriausybėms. Visa ši nauda buvo pasiekta be neigiamų pasiekmių ekonomikai. Praėjusiais metais atliktas tyrimas nagrinėjo Vokietijos alkavėmat. Um, išsameusią sistemą Europoje ir akivaizdžiai pamatėme, kad nėra neigiamų ekonominių pasiekimių logistikos, transporto sektoriui. Iš tikrųjų, e, gauname naudą, bet neigiamų pasiekimų nėra. Svarbu tai pabrėžti, kadangi kai kurie kolegos mm, turbūt sakys, kad kelių mokesčiai e, sukelia ekonominę katastrofą, bet tai nėra tiesa. Jeigu pažvelgtume į komisijos pasiūlymą, Manome, kad tai yra geras pasiūlymas, bet jį galima tobulinti. Turime keturias rekomendacijas. Du susijusios su sunkesvoriais automobiliais ir e, dvi su e, lengvaisiais e, komerciniais automobiliais ir viena su keliaiviniais automobiliais. Pradėkime nuo sunkiųjų automobilių. Mm, daugelie šalių toks transportas yra apmokesnamas, tačiau kalbant apie išorės kaštų internalizaciją, atsižvelgiant į oro taršą, CO2, žalą keliams, tas tie kaštai nepadengia visko. Vis tiek dar lieka, išlieka daug kaštų, kuriuos turi padengti visuomenė, mokesčių mokėtojai ir mes su jumis. Ir mes manome, kad būtų naudingiau, e, jeigu teršėjai mokėtų. Jeigu norime eiti tą kryptimį, reikia padaryti du dalykus. Pirma, reikia pritarti komisijos pasiūlymui, mm, palaipsniui pašalinant vienietės, jos yra diskriminacinės ir nesuteikia krypties. Toliau išorės išlaidos komisija e, pasiūlė taikyti išorės kaštus tam tikrai tinklo daliai. Ir visoje ES reikia pas, pasiūsti tą patį signalą. Ir pritaikyti išorinius kaštus visam kelių mokesčių tinklui. E, Kitas dalykas, kalbant apie sunkia svorius um, krovininius automobilius, yra CO2. Kaip žinia, CO2 yra vienas didžiausių transporto sektoriaus iššūkių. Šis sektorius išmeta labai daug CO2 Europoje. Ypač daug problemų kyla krovininio transporto, kelių transporto sektoriuje. Čia CO2 nuo 10-mečio -10 labai padidėjo išmetimai. E, su kroviniais automobiliais turime problemą, kad neturime pakankamai finansinių mokestinių priemonių e, paskatinančių naudoti švaresnius automobilius. Todėl komisija pasiūlė pasinaudoti turimą e, mokestinę priemonę, būtent e, kelių mokestį, kad paskatintų savininkus įsigyti švaresnius automobilius. taip pat numatydama didelę nuolaidą švariems automobiliams neišmetantiems CO2. Trečias punktas yra susijęs su autobusiukais. Galbūt pastebėjote Briuselėje, Belgijoje, kitose šalise m, mm, tokie lengvėjai komerciniai automobiliai labai paplito pasaraisiais metais. Tai yra susiję ne tik su tuo, kad autobusiukai, autobusiukus smagu vairuoti, bet ir todėl, kad E, jiems netaikomos įvairios taisyklės, transporto taisyklės, nėra tachografo reikalavimo, nėra speci reikalavimo specialioms vairuotojo teisėms. Taigi mes skatiname juos naudoti. O kelių mokesčiai čia suvaidina svarbu vaidmenį. Kai Belgijoje buvo įvestas kelių mokestis, pirmaisiais metais 20 procentų sumažėjo autobusiukų e, naudojimas. Aišku, jeigu turi sumokėti Jeigu pigiau vairuoti, keliauti autobusiuku, tai ir keliauja juo, o nesinaudo ir vežioja prekes žmonės, o nenaudojasi kroviniais automobiliais. Bet um, šitą situaciją reikia suvienodinti. Ir paskutinis pastebėjimas dėl keleivinių automobilių. Čia norėčiau tris e, pamastymus e, apžvelgti. Pirma, vinjetės e, nėra veiksmingos, jos yra diskriminacinės ir visose šalise, kuriuose jos veikia, E, jos yra skirtos tam, kad užsieniečiai mokėtų. Tai, tai nėra labai veiksminga priemonė. Kitas pastebėjimas. E, Europoje labai turime didelę problemą su kamščiais. Mums tai kainuoja be galo daug. Ir vienintelis potencialiai padėsiantis e, instrumentas yra mokestis už nuvaduotus kilometrus. Visi dėl to sutarė ir būtų labai gaila, jeigu nepanaudotume šios priemonės. Turime skatinti jos panaudojimą. Ir trečias pastebėjimas yra tai, kad judumas kinta. Mm mes nu, per, per ateinančius 15 metų norime pereiti prie automatizuoto ir, elektri, automatizuoto ir, ir elektrinių automobilių. Tada bus labai pigu mm, vairuoti tuos automobilius, jais važiuoti, važiuoti automobiliais be vairuotojo. Tai reiškia, kad dar daugiau žmonių prisijungs prie e, judėjimo, prie automobiliais. Ligoniai, vaikai, visi galės važinėti visą laiką. Galbūt tai yra geras dalykas dėl daugelio priežasčių priežasčių, bet tai taip pat galės, tu, tu, tu, turės turbūt dar didesnį, sąlygos dar didesnę apkrovą mūsų keliams. E, taip pat sumažės, e, e, sumažės mūsų pajamos iš mokesčių kūrui man atrodo, parlamento pozicija turėtų taip pat atsižvelgti į šiuos ateities iššūkius. Ir dabar baigiu savo prezentaciją. Dėkuoju. Merci. Merci, monsieur Tot. Dėkoju ponui Tots. Dabar suteiksiu žodį ponui Remy Lebeda. Jis atstovauja Tarptautiniai kelių transporto sąjungai. Žodis jums septynioms minutėms. Ačiū. Gerbėmiai Europos parlamento nariai. Labas rytas. Taigi, Ir U yra kelių transporto organizacija, kuri atstovauja e, sunkvežimių, e, autobusų ir taksi operatorių interesams, sukūrusi per nacionalinių federacijų tinklą. Na, turbūt nereikia Jums priminti kelių transporto, ypač komercinio kelių transporto svarbos Europoje. Dėl eurovinietės direktyvos. Na, puikiai suprantate, kad tai yra labai delikatus klausimas, kadangi jis tiesiogiai susijęs su e, m, privačių sunkvežimių ir autobusų įmonių finansavimu. Taigi, kokiu, kokį signalą mes norime pasiūsti? E, žinoma, galutiniai rezultatai labai smarkiai priklausys nuo e, proceso skaidrumo ir teisingumo. Mes prašėme parengti mm, ataskaitą apie e, poveikį kelių geležinkelio infrastruktūrai. Mes manome, kad tik turėdami tokį platų padengimą mes galime diskutuoti, remdamėsi e, informaciją. Ir aš labai džiaugiuosi, kad komisija ėmėsi iniciatyvos paskelbti tokią ataskaitą kitais metais dabartinėme kontekste ir U išnagrinėjo e, Europos komisijos pasiūlymą, remdamasi dviem elementais. Visų pirma, poveikiai apmokestinimui ir įplaukų panaudojimui. E, ERU ragina užtikrinti įplaukų neutralumą. Dabartinėme kontekste kelių, magistralių apmokestinimas, e, taip pat infrastruktūros triukšmo apmokestinimas yra svarbus dalykai. Jūs žinote, kad ES e, sunkvežimiai padengia apie 130 procentų savo infrastruktūros e, sąnaudų. Kalbant apie e, modalumo pakeitimą, transporto rušių pakeitimą, na, čia situacija nepasikeitė, kadangi nėra didelės konkurencijos. Taigi, jeigu būtų padidinti mokesčiai, tai tiesiog apribotume operatorių galimybės investuoti į švaresnės transporto priemonės. Taigi, e, tai kalbant apie keleivinį transportą, mokesčiai jau yra numatyti daugiau nei 15 e, valstybių narių. E, iš tikrųjų, labai, Europoje labai smarkiai konkuruoja įvairios e, transporto rūšis. E, Taigi, jeigu didintume e, mokesčius, tai sumažėtų kolektyvinių transporto priemonių ir tiesiog keliuose atsirastų daugiau lengvųjų automobilių. E, komisija neseniai pateikė e, pasiūlymą peržiūrėti rinkos taisyklės ir paskatinti autobusų transportą. Tai tikrai būtų naudinga aplinkai, ekonomikai ir kelių saugai, transporto saugumui. Tai užtikrintų, bet kelių apmokestinimas netliks savo vaidmens kaip paskatos e, naudoti švaresnį transportą. Taigi, kaip mums svarbiausias dalykas yra įplaukų panaudojimas. Ir noriu pasakyti, kad čia matote mokesčio apibriežti. Mokestis turi būti susijęta su konkrečiu tikslu, bet jeigu pinigai patenka į valstybių. E, bendrą biudžetą, tai ir lieka tiesiog e, mokesčių. Ir mm, jeigu mes kalbame apie įprastus mokesčius, tai jie turi patekti į ES veikimo sutarties fiskalinę dalį. Kalbant apie infrastruktūros mokesčius, mes pasisakytume už tai, kad įplaukos būtų skiriamos kelių tiesimui ir priežiūrai, taip pat e, transporto priemonių stovėjimo aikštelėms. Ir mes taip pat siūlome e, neapsiriboti vien dabartiniu principu teršėjas moka kadangi nėra galimybių, kad bus pereita prie kitų transporto priemonių, mes pasisakome už tai, kad e, kelių mokesčiai būtų panaudoti siekiant mažinti taršą prie šaltinio, e, siekiant e, mažinti CO2 išmetimus. Mes siūlome investuoti į tvarų, tvarę kelių transporto veiklą, e, švaresnės technologijas, alternatyves degalų rušis, mokymus ir taip toliau. Apibendrinsiu mūsų pasiūlymus. Mes siūlome taikyti išimti keliaiviniams autobusams. E, norime, kad jie nepatektų į sistemą, nes jie yra sprendimo dalis, o ne problema. Ir jeigu, ir jeigu jie būtų apmokestinti, tai tikrai nepanaikintume kliūčių šiai e, veiklai per rinkos taisyklės. Be, bent jau m, mm, autobusams turi būti taikomos tokios pačios sąlygos kaip lengviesiems automobiliams. E, mes norime, kad valstybės narės e, turėtų laisvę rinktis vinjetes arba mokesčius ir taip pat e, apsispręsti, ar jos nori imti mokestį už išorės išlaidas. Toliau, kalbant apie pereimą nuo euro klasės prie CO2 standartų, mes tai vertiname palankiai, tačiau m, mm, norime, kad čia būtų elgiamasi atsargiai, kad būtų užtikrintas įplaukų neutralumo e, principas. E, toliau e, tikslinis įplaukų panaudojimas, tai yra labai svarbus dalykas. Įplaukos turi vėl patekti į transporto sektorių, kad pats sektorius galėtų tapti ekologiškesnis, švaresnis ir tvaresnis. Ir galiausiai dėl spuščių mokesčių. Mes siūlome taikyti išimti komerciniams e, transporto priemonių parkams, kadangi jos jau, šios transporto priemonės jau susimoka, e, jos turi mokėti įvairius mokesčius ir, pavyzdžiui, sunkvežimėms nepateikiama jokių alternatyvų, tarkime, važiuoti e, nepiko metu. O autobusai sumoka daug, dvigubai daugiau negu lengvėjai automobiliai, bet mes žinome, kad autobusas gali pakeisti 30-35 e, lengvuosius automobilius. Taigi, kaip jau sakiau, autobusai yra sprendimo dalis, o ne problema ir mes raginame komisiją tai pripažinti. Ačiū. Labai ačiū, ponė Lebeda. Ir dar septynias minutės suteiksiu ponui Lokmanui kuris yra Europos geležinkelių ir infrastruktūrų mm, bendrovių susivienijimo vykdomasis direktorius CER pavadinimu. Labai ačiū, pirmininkė. Ačiū, kad sudarėt sąlygas išdėstyti geležinkelių sektoriaus požiūrį į tai, kas siūloma nes e, geležinkeliai irgi apmokestinimą, jų e, apmokestinimas sudaro 1 procentą e, visų kelių transporto rūšių mokesčių sistemos, bet to didėja paklausa geležinkelių transportui. Aš norėčiau aptarti keturis dalykus. Visų pirma, mūsų, mūsų e, būtent susivienijimo įsipareigojimus e, e, ir rekomendacijas. Pirmas dalykas. Komisija dar pati 2011 metais transporto baltojoje knygoje sakė, kad iki 2020 metų išorės e, išlaidas e, reikėtų padaryti e, vidaus išlaidomis, tai būtų privaloma kad tie, kas, kad už tai mokėtų ne visuomenė, bet tie, kas teršia aplinką. Bet transporto sektorius dabar jį nustebino, kad komisija tarsi sumažino šitą ambiciją. Nes e, nepamirškim, kad teršėjas moka principas jau įtvirtintas sutartyse. Reikėtų vėlgi visuomenę, į visuomenę, visuomenę tinkamai traktuoti, kad ne visuomeniai tektų mokėti išorės, e, apmokėti išorės sąnaudas. Tai vienas toks dalykas. Antras, nustatyti faktai ir jūs rasite dokumentą čia greta įėjimo į salę, rasite daugiau skaičių, kas buvo nustatyta EC e Delft e, viename tyrime. Ir nustatyta buvo, kad kelių, e, trans, iš tra, kelių transporto padengiama tik 30 procentų visos infrastruktūros ir išorės sąnaudų. Uh, Čia, aišku, įsiskiria greitkeliai, ten daugiau padengiama tų išorės išlaidų, bet vis dėlto vidutiniškai tai yra tik 30 procentų, tą to nereikėtų pamiršti. O dabar lyginant su geležinkeliais, nes čia kai kas ragino neįtraukti tam tikras paslaugas, tai noriu pasakyti, kad čia ne viena geležinkelių transporto rūšis, net ir keliai, keleivinio geležinkelio e, pervežimai e, neatleisti ne nuo šitos prievolės. Tad geri kai kurie komisijos pasiūlymo elementai, tokie kaip, pavyzdžiui, išorės, išorės e, tų, tų rinkliav, rinkliavas pakeisti referencinėmis e, vertėmis, tam, kad būtų galima geriau užtikrinti rinkliavų rinkimą. Sveikinam ir tokį elementą kad e, jeigu dabar tie sunk, sunkiosios transporto priemonės, jeigu jau jos apmokestinamos, kad, e, kad jos e, būtent mokėtų, kad joms būtų taikomas išorės sąnaudų interna, internalizavimas. Tai būtų privaloma. Bet to vėlgi reikėtų uh, apmokestinti visus, visas sunkesias transporto priemonės ir kitus čia išvardytus elementus, kuriuos mes vertinam. Dar paminėtini du papildomi pasiūlymai, uh, kurie turės teigiamą poveikį tiek visuomeniai, tiek pervežimų sistemos uh, tiesiog žalinimui, pagerinimui. Turiu galvoje uh, kad reikėtų mm, tuos spūščių, transporto spūščių mm, mokesčius nukreipti į kolektyvinio transporto mm, sektorių ir palengvinti sąlygas. Toliau. Dabar kokių dar turime rekomendacijų greta to, ką siūlo komisija, e, beje, kai, kos, kai kurios rekomendacijos dar susijusios su komisijos baltąją knygą pirmiausia reikėtų e, padaryti privalomą, privalomus mokesčius už nuvažiuotus kilometrus ir tai taikyti visuose svarbiausiuose keliuose. Dabar tai daroma tik 25 procentuose kelių. Toliau reikėtų skatinti e, būtent išorės sąnaudų vidinį apmokėjimą, numatyti mažiau e, išimčių. Be to čia technologijos iš tikrųjų gali padėti. Ir kartu dar rekomendacija, kad nebūtų mažinamas pajamos, tai yra kelių rinkliavų pajamos. Nes vėlgi tai, kas tie tos rinkliavos turėtų apmokėti uh, tiesioginės išlaidas. Pavyzdžiui, dabar elektriniai, sakykime, traukiniai, kurie e, aplinkosaugos prasme labai švarus, e, jiems vis dėlto kol kas netaikoma išimtis. Tai tiek. Labai ačiū uždėmesi. Ja. Dėkoju ponui Lochman. iš tikrųjų kokia reakcija. Dabar žodį suteiksiu ponui Kalistratos Dionelis, kuris atstovauja Europos kelių rinkliavų infrastruktūrų operatorių asociacijai. Prašom, jums žodis septyniams minutėms. Labas rytas, dėkoju, ponė pirmininkė. ASECAP, mūsų asociacija, iš tikrųjų atstovauja Europos kelius, tiltus ir tunelius. Mes teikiame paslaugas savo e, naudotojams, vartotojams, užtikrindami tam tikrą greitį, kokybę. Ir saugumą ir tam renkame rinkliavas. E, ASEKAP asociacija atstovauja kiekvieno nario nacionalinio asociaciją, taigi mes esame visos Europos e, nacionalinių asociacijų asociacija e, susijusi su greitkeliais, tuneliais ir tiltais ir rinkliavomis vykdomomis juose. Mes gyvename Anglijas amžiaus eroje, Ir mes ir planeta sutarėme, kad e, turime kažką daryti kelių transporto sektoriuje, kad mažintume CO2 emisijas ir taptume e, žalesnė visuomenė ir kad mums paplotų žalieji. Turime taikyti du principus. E, būtent, kad vartotojas moka, dėl to visi sutarė ir teršėjas moka. Taigi, jeigu laikysimės šių principų, Visų pirma, mums e, reikia, jeigu norime laikytis šių principų, tuomet e, turime imtis veiksmų. Ir kągi turime daryti? Pirmiausia. Ir e, štai čia yra pagrindinis Eurovinietės direktyvos prioritetas, tai yra rinkliavos už kilometražą. Ši priemonė apjungia abu mano minėtus principus, būtent, kad vartotojas ir teršėjas moka. Taip pat tai suteikia galimybių, kad jeigu tam tik dėl tam tikrų priežasčių tam tikros valstybės narės e, norės, taik, norės jos galės taikyti su laiku susijusią rinkliavą, nors tai galbūt ir nebus susiję tiesiogiai su vartotojas moka ir teršėjas moka principais. Mes turime identifikuoti tam, tikrus, tam tikras problemas ir ES institucijos, man atrodo, tai ir padarys. Mes turime išsiaiškinti, koks yra ES kelių tinklas ar tai yra išsamus tinklas, ar tai yra privatus tinklas ir kuriuose to tinklo, tinklo segmentuose taikysime naująją tvarką. Taip pat turime išsiaiškinti, ar yra tam tikrose valstybėse narėse alternatyvų, ar jos pačios gali nuspręsti, kuriuose regionuose gali pačios tvarkytis transporto sektoriuje ir kaip elgtis su privačiais automobiliais. Jie yra šiek tiek skirtingi nuo likusio transporto sektoriaus, kadangi e, per asmeniniai automobiliai nėra susijęs su tarptautiniu transportu ir konkurencijos aspektais. Kiekvienas pilietis turėtų galėti naudoti savo privačių automobilių. Ir tam reikėtų įsteigti tam tikrą duomenų bazę, kad, kuri parodytų, Kaip mes elgiamės e, su tais pinigais, kuriuos surenkame savo keliuose, kaip mes juos reinvestuojame ir turime įrodyti, kad iš tikrųjų teikiame aukštos kokybės paslaugas e, keliuose. Tada yra dar vienas pasiūlymas dėl EETS ir kaip įdėkti šią elektroninę Europos elektroninę e, kelių rinkliavų sistemą. Čia vėlgi yra įvairių elementų, kuriuos turime įdėkti. Kiekvienoje valstybėje turime išsiaiškinti ir užsitikrinti, kad šios elektroninės rinkliavų sistemos veiktų kiekvienoje valstybėje ir teiktų paslaugas vartotojams. Jeigu taip ir vyks, tuomet reikės eiti toliau ir mm, pasirūpinti regioninę plėtrą. O galiausiai, jeigu viskas pavyks ir rinka bus subrendusi ir joje bus rinkos operatoriai, tada galėsime įdėkti visos Europos elektroninę kelių rinkliavų sistemą. Bet ją turėtume laikyti rinka. O rinka nesilaiko kažkokių nurodymų, jos egzistuoja uh, pagal tam tikras sąlygas. Kasgi dalyvauja rinkoje? Rinkliavų rinkėjai, keliai ir paslaugų teikėjai, kurie apjungia kelių vartotojus, kurie nori gauti paslaugai už tai tinkamai susimokėti. Ir yra dar vienas svarbus, klaus, svarbus dalykas Ne visi vartotojai yra geranoriški, ne visi nori susimokėti tą rinkliavą. Mm, sąmoningai ar nesąmoningai. Ir todėl reikia pagalvoti apie įgyvendinimą tinkama. Jeigu žinome, kad vartotojas naudojasi tuo tikslu, kad jisai sąžiningai už tai ir susimokėtų. Tokio įgyvendinimo užtikrinimo dar nėra, nes reikia išsiaiškinti kai kuriuos aspektus. Ir galiausiai svarbu žinoti, kad kartas nuo karto sulaukiame klausimų, kaip valdote savo kelius, kokią tvarką rinkliavoms taikote, kas vyksta e, pietų Italijoje, šiaurės Prancūzijoje. Mums reikia bendros Europos informacinės platformos, kad kiekvienas vartotojas, kiekvienas pilietis, kiekvienas vien, kad Europos parlamentas, komisija ir kiti žinotų, kas vyksta kiekvienoje rinkliavų tinklo vietoje ir kas ir kiek turi mokėti ir kodėl. Mūsų galva būtent tai reikia padaryti, e, atsižvelgiant į tuos du pasiūlymus, kurių pirmasis, ką reikia padaryti pagal Eurovinietę ir antras yra tas elektroninių rinkliavų sistemos sprendimas, kaip tai padaryti, kad rinkos žaidėjai sąžiningai ir tinkamai žaistų tą žaidimą ir tai užtikrinti turi mūsų politinės sistemos. Dėkuoju. Merci, monsieur Dionelis. Dėkuoju, ponai Dionelis. Išklausėme visų mūsų specialistų pasisakymų. Ačiū visiems, kad laikėtės jums skirto kalbėjimo laiko. Noriu dar priminti vieną dalyką. E, tai yra ping-pongo principą. Kiek e, jūs žinote, kiek skiriama laiko klausimams. Na, ping-pongo principas veikia taip kiekvienas Europos parlamento narys galės pateikti po klausimą e, pranešėjui, mm, bet jeigu pranešėjas e, atsakinės ilgai, tai tas parlamentaras, tam parlamentaro nebeliks laiko pateikti kitų klausimų. Taigi prašau visų pranešėjų atsakinėti labai glaustai į parlamentarų klausimus nenukrypkite nuo klausimo. E, bet kuriuo atveju jūs sulauksite e, keliolikos klausimų iš komiteto narių, taigi gal iš, klausimai bus pakartoti, bet jeigu jūs atsakinėsite ilgai, tai e, neliks laiko užduoti kitų klausimų. Taigi, Pasistengime pateikti kaip galima daugiau atsakymų. Visų pirma, suteiksiu žodį pranešėjai e, Kristin Revodolion. E, jai skiriamos keturios minutės. Prašom. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu priminti, ir jūs irgi apie tai kalbėjote, e, E, šios direktyvos peržiūra yra grindžiama dviem principais. Visų pirma, e, teršėjas moka ir vartotojas mokama, moka. Ir e, šis, ši direktyvos peržiūra atliekama todėl, kad 99 metų direktyva ne, nepasiekė tų tikslų, kalbant apie finansavimą susijusi su kelių infrastruktūra. Be to, mums didelį susirūpinimą kelia tarša. Mano pirmas klausimas yra skirtas poniai Krid iš FIA. Noriu paklausti apie infrastruktūrą, kurios būklė yra labai prasta ir tai daro įtaką visoms transporto priemonėms. E, na, įvairiose valstybėse narėse taikomos sistemos labai skiriasi. Ar nemanote, kad reikėtų jas derinti, atsižvelgiant dabartinę situaciją? Ir ar nemanote, kad e, jeigu mes uh, E, numatytume tikslinį įplaukų panaudojimą, tai būtų naudinga visiems nu, naudotojams, e, kuriems taikomos tos rinkliavos. Taip, tas tikslinio numatymo klausimas ar panaudojimo klausimas, e, jį valstybė, jam valstybės narės turbūt pritartų, tai parodė tyrimas, nors dabar tos įplaukos patenka į bendrą biudžetą. E, taigi tas tikslinis, na, ir tas tikslinis numatymas, nors ir būtų naudingas, jo neįmanoma bus įgyveninti, kadangi valstybės narės priešinasi. Na, taip, čia daug kas priklauso nuo valstybių narių. Kitas dalykas, kitas klausimas, kurį skiriu ponui Lebeda iš Tarptautinės kelių sąjungos. Jūs norite, kad būtų tik kit, tokios sąlygos taikomos autobusams, nes jais vežami keleiviai, kad autobusams būtų taikoma išimtis. Aš čia grįžtų prie principo teršėjas moka ir vartotojas mokymas. Aš manau, kad geriausia būtų rinkliavą taikyti visiems naudotojams. E, galbūt rinkliavą galima būtų diferencijuoti pagal transporto priemonių taršą, bet e, rinkliava turėtų būti taikoma visiems. Ačiū už klausimą. Na, tai yra politinės e, valios e, dalykas. Kaip jau sakiau, komisija neseniai pateikė pasiūlymą dėl rinkos taisyklių peržiūros e, skirtos autobusams. Na, jeigu mes didiname vienu procentu autobusams tenkančią dalį, autobusų užimama rinka, tai duoda labai daug naudos aplinkai, socialiniai įtraukčiai. Atsiprašau, tačiau netoks buvo mano klausimas. Aš norėčiau, kad jūs tiesiog atsakytumėte į mano klausimą. Ar nemanote, kad sistemai būtų labiau pritariama, jeigu e, visie, visoms transporto priemonėms būtų taikoma rinkliava, e, pradedant nuo lengviausių priemonių ir ir toms, ir, įtraukiant ir tas, kurios dabar nėra numatytos direktyvos, įskaitant ir lengvuosius automobilius. Taigi, ką Jūs manote apie tokį bazinį principą? Na, mes galėtume kalbėti apie rinkliavas infrastruktūroje, tačiau kalbant apie išorės išlaidas, tai sakau ne reiktų teikti pirmenybę šioms transporto priemonėms ir reikėtų joms taikyti išimti. Na, tačiau išorės išlaidos yra susijusios su tarša ir šiuo metu e, autobusai nėra švarios transporto priemonės, jūs turbūt tai pripažįstate. Mm, taigi, kodėl jūs norite išimties? Na, taip, tai nėra švarios iš, e, transporto priemonės, tačiau turime atsižvelgti į šiomis transporto priemonėmis vežamų keleivių skaičių. E, šiuo metu tai yra ta transporto priemonės rušis, kuri yra tvariausia ES piliečiams. Ačiū. Dabar sutiksiu žodį antrajam pranešėjui šiuo klausimu, e, ponui Salinį. Keturios minutės, bet galbūt Vimas pasisakys jo vardu. Mm. Pana Salinį, ačiū. Turiu porą klausimų ponui Benedeto. Ir vieną klausimą turiu ponui Dionelis. Su pirma, džiau... Na, aš dabar kalbu apie rinkliavas ir džiaugiuosi girdėdamas, kad e, techniniai standartai neturi būti numatyti tik priedė. Aš pritariu parlamento ir tarybos patvirtintai pozicijai šio klausimu, tikiuosi, kad pritars ir komisija. Kalbant apie techninės taisyklės, e, buvo užsiminta apie mm, rinklia, e, rinkliavų techninių sistemų, buvo kalbama apie autonominės sistemas ir transporto komitet, transporto komitetas buvo nusiuntęs savo delegaciją į JAV, jį domėjosi šiais klausimais ir na, komisija sako, kad reikėtų nuo 5-8 GHz dažnio pereiti prie 9 GHz dažnio. Tai yra dažnis, kuriuo naudojasi išmaniosios sistemos. Ar manote, kad būtų įmanoma tai padaryti ir ar galėtume naudotis abiem dažniais? Na, dėl, kodėl visų pirma yra pereinama prie kitų dažnių. Turime sistemą nuo 5 iki 8 GHz dažnio, galėtume turėti ir papildomą dažnių juostą. Mm, ir operatoriai galėtų naudotis transporto priemonių sėkimo technologijomis, tačiau jeigu derintume abi technologijas, tai atsirastų trikdžių rizika. Taigi tie, tos dvi dažnių juostos gali sukelti trikdžių, atsirastų tokie hybridiniai dažniai. Todėl Na, aš kalbu apie tai, e, todėl kad labai sunku keisti būdą, kaip sistemos skleidžia signalus. Na, galbūt galima naudoti 5-8 GHz e, dažnius, gal būtų sunkiau dėkti 9 GHz dažnius. Dabar perinu prie kito klausimo. Mm, dėl palidovinių sistemų. Na, mes vadovavomės hipotezę, kad e, veiks abi sistemos ir kad mes pas, turėsime kažkokį perinamąjį laikotarpį. Ar jūs įsivaizduojate, kad ateityje galėtų egzistuoti abu modeliai? Na, aš manau, kad taikyti abu modelius būtų e, sudėtinga ir e, brangu jau dviejį dažniai kainuoja brangiai. Ir kitas jūsų klausimas apie e, autonominės vairavimo sistemas arba, pavyzdžiui, mobiliųjų SIM kortelių naudojimas. Na, tai mums galėtų pereiti nuo 5-8 GHz e, dažnio prie palidovinių sistemų. Dar vienas klausimas, e, ponui Dionelis. Komisijos požiūrių šeštas straipsnis, tai yra siekimo e, sistemų taikymas ir gyventinimas. Aš norėčiau paklausti, kas turėtų užsiimti mm, tomis sėkimo ar kontrolės sistemomis. Ar tai turėtų būti e, rangovai, ar, ne, ar neatsirastų čia papildomų išlaidų. Uh, E, prašau labai trumpai atsakyti. Ačiū už klausimą. Na, įgyvendinimo užtikrinimo klausimas. Mes visada siūlome tą patį. Visada siūloma ta pati formuluotė, kad nebus įmanoma užtikrinti tinkamo e, rinkliavų sistemos veikimo, jeigu nebus kontrolės. Ir čia turime tris veikėjus. Visų pirma, naudotojas, tai yra tas kas naudojasi infrastruktūra, tačiau tas naudotojas neturi jokios sutarties su rinkliavų infrastruktūra, jis turi sutartį paslaugų teikėjų. Taigi turime tokį trikampį, tačiau jį reikia tinkamai valdyti. Ir mes ir norėtume, kad naujame ETS sprendime tas trikampis, tai yra naudotojas, rinkliavų rinkėjas ir paslaugų teikėjas būtų tinkamai tinkamai e, valdomi. Na, negalime viršyti laiko, nes mūsų narys iš e, Austrijos jau nori pateikti klausimų. Tik dabar perėsiu prie trečios pranešėjos, ponia Kliun, keturios minutės. Ačiū, pirmininkė. Noriu paklausti pono Tots dėl tikslinio pajamų panaudojimo Mm, kelių transportui. Kokia jūsų nuomonė? Klausimas buvo ponui Tots iš T ir E. Apskritai nemanytume, kad tikslinis įplaukų panaudojimas yra gera mintis. Valstybių vyriausybės turi spręsti, kam panaudoti e, surinktus mokesčius, galbūt ligoninėms ar kitiems objektams prioritetas teiks. Uh, Bet dabar, kai e, taikomos išimtis e, tų rinkliavų autobusams, ar tai gera mintis? Taip, autobusai tikrai e, vaidina tokį teigiamą vaidmenį sistemoje, bet mes turėtume vis dėlto rinkliavas taikyti visiems, visoms transporto priemonėms. Dar Jūs minėjot, kad naudotojai moka daugiau tam tikrais atvejais, panaudojat skaičių, o dabar. Bet dabar ar turit nuomonę dėl komisijos pasiūlymo perkelti e, rinkliavas, kurias moka galutiniai vartotojai, e, rinkliavas už transportos pūstis? Taip, mes norėtume užtikrinti e, tų įplaukų neutralumą visoje sistemoje. Dar klausimas apie e, transporto priemonės su mažomis e, sąnaudomis, ar čia jas įtraukti. Turiu galvoje tokias transporto priemonės, E, kurios kerta valstybinės sienas, ypač vidurio Europoje. Čia gal nuvažiuotas kilometražas e, svarbus. Tai yra, ar turit požiūrį, e, turi tam tikrą nuomonę dėl tokių transporto priemonių. Jūs turėjot galvoj lengvasias transporto priemonės. Taip, Taip, jeigu įrodytume, kad tokių transporto priemonių panaudojimas tarp valstybinių metų dabar jau kelia tam tikrų sunkumų, tai tada reikėtų reglamentuoti. Ir čia labai svarbu mm, suvokti, kokios išlaidos tenka tokioms transporto priemonėms, ar jos moka rinkliavos ar ne. Mhm. Pone Tots, dar norėčiau paklausti dėl lengvųjų transporto priemonių. Ar matot galimybę numatyti tam tikras išimtis, sakykime, atsižvelgiant į tai, jeigu jie ten kerta valstybės sienas ar valstybėje? Atsakymas. Yra nemažai ES reglamentų, e, kurie numato tam tikras lengvatas e, lengviesiems automobiliams. Tai gal tada reikėtų pakeisti e, tiesiog pačius ES teisės aktus, kad būtų gražinta pusiausvyra tarp lengvųjų automobilių ir kitų rūšių transporto priemonių. Dar turiu klausimą ponui Lochmanui. Jūs sakėt, kad e, čia reikėtų taikyti rinkliavas e, e, grindžiamas kilometražu ir visuose keliuose tą numatyti. Bet čia vėlgi klausimas tada kyla, o kaipgi su mažosiom vidutinėm įmonėm su. Taip, bet dabar jeigu lygintume su geležinkeliais, tai yra šalių, kur geležinkelių ten tas kilometražas, kilometrų nedaug yra, uh, aš nemanau, kad vėlgi tas diferencijavimas turėtų neigiamą poveikį. Labai ačiū, ponė, ir labai gerai, kad taip glaustai ir greitai pateikėt klausimus ir tokiu būdu e, prelegentai galėjo glaučiau ir išsameu kartu atsakyti, pateikti daugiau informacijos. Ponas Vanderkam, tris minutės jums skiriu. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu du klausimus. Ne, vieną klausimą dviem prelegentams. Pirmas, ponui Benedeto. Ne visai aišku, ko jūs siekiat. Jūs norit turėti vieną sistemą su skirtingais operatoriais ar kelias sistemas su keliais operatoriais. Turiu panašų klausimą ponui Dioneliui. Sistema su skirtingais operatoriais ir, ir ar kelias sistemas, kuriuose veikia e, skirtingi keli e, paslaugų teikėjai. Atsakymas. Mm, aš pasisakyčiau už vieną bendrą sistemą, kur skirtingi operatoriai naudotųsi tą pačią sistemą. Viena sistema gera, tačiau ta sistema uh, turėtų būti saveiki vidujei, saveikauti kartu su kitom sistemom. Labai ačiū. Dabar turiu klausimą ponui Benedetu. Koks ryšys yra tarp kelių rinkliavų sistemos ir išmaniųjų tachografų? Atsakymas. Kol kas nėra tiesioginio ryšio, Galbūt ateityje mm, bus tachografų sistemos ir kelių rinkliavų sistemos bus kažkaip su, su, sujungtos, bet čia dabar kalbam apie skirtingas paslaugas. Turiu klausimą ponui Tots. Dabar per diskusijas taryboje. Tai ar įmanoma kalbėti apie vieną bendrą sistemą, kur, sakykime, Niderlandai ar kokios kitos valstybės narės gali taikyti mm, išimti, sakykime, lengviesiams automobiliams. Taip, čia yra subsidiarumo klausimas. Klausimas sudėtingas. Kita vertus, ES mes e, turėtume vengti sistemų, uh, E, kurios, kuriomis būtų diskriminuojama. Tada, aišku, valstybės narės turėtų rink, e, spręsti ar numatyti um, kelių rinkliavas ten vienos ar kitos rūšės transportams, transporto priemonėms ar ne. Ačiū, ponė Vande Kamp, ponė Hertuk, ponas Hertuk. Labas rytas. 75 procentai nuolaidų e, automobiliams, kurie neišmeta visai mm, teršalų, tai geras dalykas. Ir manyčiau, tikslinis e, pajamų panaudojimas yra geras dalykas, nes e, vėlgi, aišku, jeigu ten visos vyriausybės pinigus nukreiptų į ligonių statybą, tai būtų gerai, bet, net, bet taip nėra. Ta tikslinis lėšų panaudojimas yra geras dalykas, kaip savaime. Uh, Turiu porą klausimų. Mano galva didžiausia ES problema yra ta. Sunku e, palyginti įvairių rūšių e, transporto priemonių sąnaudas ir beje tas dalykas jau buvo paminėtas ne kartą ir turiu, e, antai ponas Lebeda sakė, kad, sakykime, sunkvežimiai padengia 130 procentų e, išlaidų, o ponas Lokmatas e, tokiu būdu e, kartu pasakė, kad tik 30 procentų tai yra rinkliavų iš, iš infrastruktūrų naudojimo. Tad kur yra tiesa? Ne, čia mes kalbam apie skirtingus dalykus. Mūsų atskaitos taškas dabartinė Eurovinietės direktyva turiu galvoje išorės e, sąnaudos e, susijusios su infrastruktūrų naudojimu, o tos kitos vidinės savokos sąnaudos pagal euro vinėtės direktyvą. Taip, bet čia skirtingi tyrimai įvairių, mm, įvairių tyrimo institutų, kurios, e, kurio, kurie vadovavusi skirtinga metodologija ir tada suprantama gauti padarytos skirtingos uh, E, išvados. Taip, tai turbūt Europos komisija galėtų suderinti e, tyrimų metodologiją. Ačiū, ponė Hertugai. Ponas Foster. Pone Foster. Yes, this... Dėkoju. E, ponui tot skirtas klausimas. Ar nesutiktumėte su manimi, kad būtų logiška, jeigu e, norint žmonės paskatinti mažiau naudotis automobiliais, reikėtų juos, jiems pasiūlyti geros kokybės viešai transportą. Ir nesuprantu, kodėl tada e, autobusus, kurie perveža didelius skaičius žmonių, bausti juos apmokestindami. O mesgi kaip tik siekiame, kad sumažėtų automobiliais keliaujančių žmonių keliuose. Norėčiau, kad pakomentuotumėte šį aspektą, nes mes norime, kad kuo daugiau žmonių naudotųsi viešuoju transportu. E, na, autobusų ir keleivinių autobusų reglamentavimas yra dvi pusės. Iš vienos pusės būtų rinkliava, bet iš kitos pusės jiems bus taikoma visokiausių lengvatų, pavyzdžiui, minimali rinkliava, tai abu šie aspektai yra suderinti. Na, Nes jeigu pradėsite apmokestinti autobusus, tuomet turės keleiviai daugiau mokėti automatiškai o mes siekiame, kad viešo transporto paslaugos būtų pigios. Ir ypač tai aktualu vaikams ir pagyvenusiems žmonėms. Taigi, norėčiau, kad atsižvelgtumėte į tai. E, tiesiog ne, neturite atsakyti, bet pagalvokite. O dabar ponui Lokmanui e, klausimas. Aš, man labai patinka e, geležinkeliai, mums visiems turbūt, bet kodėl jiems esate tokie priešiški. Daugelį šalių net neįmanoma užtikrinti geležin, traukinių į kiekvieną miestą ir miestelį. Mm, Taip pat suprantame, kad turi jie mokėti už taršą, kurią sukelia, bet e, jie vis tiek susilaukia subsidijų ir tos įmonės yra privačios dažnai. Taigi e, aš būkštauju dėl to, kad jeigu maž, mažės e, krovininių automobilių dydis ir jie bus apmokestinami, tuomet kraštutiniais atvejais e, prekių pervežimas taps labai brangus ir už tai vėlgi turės susimokėti vartotojas. Norėčiau, kad pakomentuotumėte kad pakomentuotų taip pat jūsų problema, kuris atstovauja krovinių pervežims. Na, jeigu kalbate apie subsidijavimą, taigi kas subsidijuojama yra juk infrastruktūra? Na, atsiprašau, yra didžiulis skirtumas tarp to, kaip veikia geležinkeliai ir krovinių pervežimo įmonės. Aš tiesiog noriu sužinoti, kodėl laikotės šio požiūrio. Na, aš noriu sugrįžti prie šio punkto, bet e, v, turi būti taisyklės, kuriom, kurios būtų taikomos subalansuotai ir sąžiningai tiek geležinkeliams, tiek, tiek kelių ta, transporto gabenimo įmonėms, kad būtų sąlygos tos palyginamos, nes dabar jos skiriasi. Mes Jeigu sakome, kad kelių pervežiai bus e, baudžiami, tuomet, e, jeigu nenorime, tuomet turime kalbėti, kad baudžiami yra ir geležinkeliais krovinius pervežantis e, verslai. Dėkoju, dėkoju. Dabar žodį suteiksiu trims minutėms su pusę. Sau pirmas klausimas ponui Tots. Ar nemanote, kad būtų lengva ir kaip galėtume identifikuoti ir kiekybiškai vertinti tam, tikras išorin, tam tikrus išorinius aspektus, pavyzdžiui, triukšmą ir kamščius. Nemanau, kad tai bus lengva, bet tai įmanoma padaryti. Komisija taip pat jau pradėjo dirbti mm, su tais išorės kaštais, tai jau tapo tradicija, taigi taip, tai įmanoma padaryti. Taip, bet jūs nežinote tiksliai kaip. Ponui Lebeda klausimas, kaip išvengti, kad e, euro, tas eurovinėtės pasiūlymas nesukeltų rinkliavos padidėjimo, kaip užtikrinti, kad šis, šios išaugusios rinkliavos nepribotų, ne, nesumažintų įmonių pelno. Eurovinietės peršaros parodė, kad kalbant apie priekes, apskritai kaštai yra perkeliami galutiniam vartotojui, jums ir man. Um, ir tai labai nedaug paveikia konkurenciją. Taigi, to, tie kaštai tiesiog, tiesiogiai perkeliami tai nepaveikia įmonių pelno, o tik tais vartotojas už tai susimoka. Kurios įmonės gali tai sauliaisti, taip, o tos, kurios negali sauliaisti, tai, tai ne. Toliau ponai Dionelis ir Benedetų klausimas. Ar jums labiau patiktų saveikumas ir sistemos saveikumas ir paprastumas, ar e, jeigu ta sistema būtų atverta konkurencijai ir kad tos dvi sistemos galėtų būti kažkaip suderinamos ir jeigu taip, tai kaip? Na taip, jos yra suderinamos, galima užtikrinti e, saveikias sistemas, mes to ir norėtume galiausiai, bet reikia suvokti, kad šiam elementui reikalingi du žaidėjai keliai ir paslaugų teikiai. Ir tai yra sudėtingiausia. Aš visiškai sutinku, manau, kad šios sistemos yra suderinamos. Aišku, turime atsižvelgti ir į tai, kad įvairios suinteresuoti veikėjai e, taip pat e, kartais yra ir E, paslaugų teikėjai, tai reikia kartais apibriežti vaidmenys. Ir infrastruktūros operatoriai, ir įmonės, kurios e, renka eurovinietę, ar jos konkuruoja, ponė Benedeto. Na, taip, labai svarbu paslaugų teikėjams ir užtikrinti, kad mes rinktume tas rinkliavas e, ir kad galutinis vartotojas galėtų rinktis. Dabar, ponė Kilinan, trys minutės žodis jums. Na, jeigu jinai sugrįžta, tada galėsiu užduoti savo klausimą. Dabar ponas Kramer, trys minutės. Ponui Lebedai klausimas, jeigu e, nebus taikoma rinkliava autobusams, tuomet galbūt keleiviniams traukiniams irgi nebūtų, neturėtų būti jinai taikoma, nes kitaip bus nesažininga konkurencija. Man atrodo, kad ši diskusija yra platesnė nei kad infrastruktūros mokestis. Reikia pažvelgti ir e, kūro apmokestinimą, kaip gaminame elektrą, e, transporto priemonių apmokestinimas, visą mokestinę bazę. Pone Krit klausimas. Vokietijoje 53 milijonai e, eurų surenkami e, iš rinkliavų, 67, e, 77 milijonai kas met yra kelių kaštai. O išlaidos yra 220 milijonų per metus. Kaip jūs apskaičiavote tą skaičių? Į jį neįeina išoriniai kaštai, nes juos apskaičiuoja negalima užtikrinti tinkamo iškumo. Dabar klausimas ponui Tots. Vienodos teisės visiems. Elektriniai automobiliai, jiems bus taikoma nuolaida, o kaip dėl elektrinių traukinių, ar jiems bus taikomos lengvatos, galbūt tai būtų geras pavyzdys, užtikrinant tik sąžiningą konkurenciją. Problema kyla dėl CO2 emisijų. Dabar e, rinkoje esantis vandeniliu varomi elektriniai automobiliai nėra visiškai nulinių CO2 emisijų. Nėra netaršių sunkvežimių. Taigi, man atrodo, kad galiausiai šį, šią nuolaidą reikėtų iš, iš, iš, iš, išgyvendinti. Pone Lochman, jeigu tas tikslinis finansavimas bus skirtas tik keliams, kaip dėl geležinkelių, ar bus pereita prie traukinių daugiau. Tai buvo padaryta Šveicarijoje. Aš esu už e, finansavimą infrastruktūros susijusios su tiesioginėmis išmokomis, o ne teršies moka infrastruktūros. Toliau ponai Lebedai ir poniai Krit klausimas. Ispanijoje susiklostė situacija, kai uh, E, buvo iš Europos pinigų panaudo, pastatyti, ke, nutesti keliai, kuriais niekas nesinaudoja, nes juose taikoma rinkliava. Ir e, nuolatinės spūstis susidaro nacionaliniuose keliuose. Taigi, ar nemanote, kad rinkliavos turėtų būti taikomas visiems keliams ir visoms auto, e, transporto priemonėms, kad kitais keliais tinkle būtų naudojamasi taip pat taip? kyla pavojus, kad transporto priemonės bus nukreipiamos kaimo keliais ir tada kils saugumo problemų. Mūsų pozicija yra tokia, kad rinkliavos poveikis privatiems vairuotojams nėra toks pat, kaip, sakykime, geležinkeliams. Ir aišku, tai gali pabloginti situaciją keliautojams, kurie neturi kito pasirinkimo. Dėkoju, ponė Lungrint. ne ponas e, Liungrin, bet e, ponė Seibol, trys minutės. Labas rytas. Tai daugiau pareiškimas, o ne klausimas. Aš e, suvokiu, kad kitose šalise rinkliavos yra primtinos, bet jungtinė karalystėje mes kas kartai atmetame. Uh, E, jungtinėse krasėse yra daug viešųjų peticijų. Viena buvo pasirašyta net 2 milijonai, ją pasirašė net 2 milijonai žmonių prieš rinkliavas jį buvo nukreipta. Ir akivaizdu, kad Jungtinėje karalystėje nenorime rinkliavų. E, vairuotojai jau dabar sako, kad moka per daug. Tai taip pat įtakoja ir mūsų logistikos sektorių. Mm, vieni gali tai sauliaisti, kiti ne. E, Taip pat automobilių gamintojai patiria spaudimą, kad pakeistų technologijas, užtikrindami švaresnius automobilius, tačiau vairuotojai vis tiek kenčia. E, automobilių salonuose parduodama vis mažiau automobilių. E, verslui sunku rasti saugių ir e, švarių sunkvežimių ir autobusiukų, nes jų tiesiog nėra. Kodėl baudžiame juos, nes jie juk neturi pasirinkimo? rinkliav, pajamos iš rinkliavų taip pat neužtikrina, kad jos toliau bus panaudojamos vien tiek infrastruktūros ir kelių gerinimui. E, Junknė karalystėje mes nuolat atmetame rinkliavas už kelius. Aš nesutinku, kad šiandien išsakytos idėjos kaip nors pasitarnaus vairuotojams ir įmonėms. Man atrodo, baigsis viskas tuo, kad žmonės mokės vėl dar daugiau. Ar turite kokį nors klausimą, kurį norėtumėte užduoti e, kalbėtėms. E, tai, kaip sakiau, yra daugiau pareiškimas, nes man atrodo, kad šitos idėjos iš tikrųjų Junktinė karalystė netinkamos. Dėkoju poniai Seimur. Toliau, ponia Arnotų, trys minutės. Dėkoju, mano e, klausimai yra galbūt skirti poniai Kryd ir Lebeda. Pone Krit, jau girdėjau, kalbant apie subsidiarumą daug, o ponui Lebedai, nes jūs gerai pastebėjote, kad pagrindinis klausimas yra e, išsiaiškinti, kur e, panaudojamos tos pajamos ir koks yra papildomų mokesčių tikslas. Prancūzijose mes jau kelis metus taikome tą vienietę automobiliams. Mm, E, iš jos panaudojami solidar... tos lėšos kaip solidarumo fondas e, pagyvenusiems žmonėms, bet e, viskas yra daug sudėtingiau. Kaip jau dabartinėje sudėtingoje Europos Sąjungoje mums pavyktų įgyveninti vienodą mokestį? nes skiriasi, keliai yra nemokami, mokami, e, skirtingai tvarkosi su savo infrastruktūra įvairios valstybės narės ir dažnai viskas yra tiesiog labai persimaišę ir finansavimo šaltiniai taip pat. Ir kaip jūsų nuomonė Aš suprantu, aišku, kad galiausiai mes norime sukurti dar papildomas rinkliamas, mokesčius, nesvarbu. Taigi, kaip galėtume sukurti e, vienodą finansavimo šaltinį, e, nesukeldami žalingo ekonominio šoko ir nesukeldami nesažiningumo ir, ir, ir e, netolygumų, kurie jau ir taip yra. Čia yra klausimas ponui Lebedai ir poniai Kryd. Merci beaucoup, madame. Euh, comme je l'ai indiqué dans mon... Ačiū pirmininkė, kaip jau sakiau savo pranešime, mes e, norime, kad būtų peržiūrėta eurovinietė, kad e, bent jau dalis e, įplaukų būtų skiriama infrastruktūrai ir kelių transportui. Tai yra vienintelis būdas tai užtikrinti, kad transportas, kelių transportas taptų švaresnis ir tvaresnis. Na ir dar dėl subsidirumo klausimo. Tai yra tikrai labai pagristas klausimas. Mes e, esame numatę parengti išsamesnę studiją ir ją pateiksime gruodžio mėnesį. Tai bus studija apie ES kompetenciją, teisinį pagrindą. Mūsų nuomonė, ES kompetencija yra sudaryti sąlygas E, piliečiams lengviau keliauti tarp valstybių, reikia saveikių sistemų, bet reikia taip pat užtikrinti ir duomenų apsaugą. E, ES vaidmo nėra iš viršaus kažką primesti, tai e, tas vaidmo yra sukurti sąlygas valstybėms narėms numatyti tokias rinkliavas, kurios atitiktų jų nacionalinę situaciją. Noriu dar priminti ir pakomentuoti jūsų pasisakymą. Būtent to ir siekiama šią priemonę. Mes tai nėra mokestis, kurį sukuria ES. Na, bet jeigu kalbame apie eurovinietę, tai yra primestas mokestis. Dabar ponas Bak, trys minutės. Ačiū pirmininkė. Turiu klausimą ponui Lebeda. Savo pranešime jūs prašėte įvairių išimčių, raginote kitus paremti tas išimtis. Kaip veiktų tokia sistema, kaip būtų galima užtikrinti, kad ji būtų teisinga ir nieko nediskriminuotų, jeigu patys įvairiausi operatoriai prašytų išimčių? Na, aš manau, kad dvi pagrindinės išimtis, kurių, kurių reikėtų, yra e, išimtis taikoma mm, autobusams ir e, išimtis susijusi su spūstimis. Manau, kad reikėtų kalbėti ne vien apie infrastruktūros apmokestinimą, reikia atsižvelgti į PVM, e, degalų mokesčius, Mm, transporto priemonių mokesčius, o tos dvi išimtis, kurias aš paminėjau, man atrodo, e, priklauso ne tik nuo politinės valios teikti pirmenybę švariam transportui, bet ir šiaip yra logiškos galvojant apie transporto grūščių Mm, sukeliamas išlaidas. Mano kitas klausimas yra ponui Tots. Jūs sakėte, kad reikia taip pat apmokestinti triukšmą ir transporto spūstis. Ar manote, kad dėl to sumažėtų eismo intensyvumas? Ar manote, kad šios rinkliavos tiesiog būtų perkeltos ant vartotojų pečių? Na, kalbant apie triukšmą, jeigu mm, nėra jokio diferencijavimo, bet taip ir yra, tai iš esmės e, e, išlaidos būtų perkeliamos e, tiems, kurie tas išlaidas sukelia. Tai skirtusi nuo Europlius diferencijacijos. Trečias mano klausimas yra skirtas ponui Donelis. Jūs sakėte, kad yra skirtingi lygiai. Tai yra Europos lygis ir nacionalinis bei vietos lygis, kalbant apie keleivinių transporto priemonių apmokestinimą. Gal galėtumėte šiek tiek plačiau paaiškinti savo mintį? Na, pagrindinis tiksl, tais, pagrindinė taisyklė yra rinkliava už kilometrą, tačiau geriau reikėtų taikyti vartotojas moka ir teršėjas moka principą. Bet kai kalbame apie e, pasiūlymo neprivalomus elementus, matome, kad kai kurios valstybės, e, kai kuriuose regionuose nu, nori taikyti išimti privatiems automobiliams, netaikyti mokesčių už kilometrą, bet taikyti naudotis eurovinietės galimybę. Na, valstybės narės gali to naudotis, bet iš principo mm, rinkliava už kilometrą yra geriausias būdas pritaikyti du tuos principus, tai yra vartotojas moka ir teršėjas moka. Ačiū dabar žodis ponai Senilova. Dvi minutės. Ačiū. Norėčiau pateikti e, klausimų ponui Dionelis ir ponui Benedeto. Noriu pakalbėti apie tai, ką jie sakė dėl 24 mėnesių laikotarpio ir sakė, kad tai yra nerealus laikotarpis. Norėčiau išgirsti, kodėl. Ko... Ponas Benedeto sakė, kad reikėtų atsisakyti 24 mėnesių laikotarpio. O ką Jūs manote apie laipsnišką įvedimą per regionės iniciatyvas? negaliu Jums dabar atsakyti, nes čia kyla klausimas, ar paslaugų teikėjai būtų linkę tam pritarti, bet kol manau, kad prireiks dar laiko, kad galėtume parengti argumentų. Na, aš manau, kad rinka įrodė, kad 24 mėnesių laikotarpis yra netinkamas ir siūlome komisijų atsisakyti. Taip pat dėl to mes ir manome, kad reikia e, dirbti etapais. Reikia pirmą pasižiūrėti, kas vyksta valstybėse narėse, tada galima kalbėti apie regionus, o paskui įvesti visą europinę sistemą. Ir jeigu e, turėsime, pavyzdžiui, e, tokius e, e, operatorius, kurie apriektų teritoriją nuo Airijos iki Kretos, tai per 24 mėnesius, tai tada galėtume kalbėti apie kitas priemonės. Jūs kalbėjote apie nediskriminavimą, apie tai, kad ETS tiekėjai neturėtų būti diskriminuojami. Kokią patirtimį remdamės jūs apie tai kalbate? Na, pagrindinė mintis yra štai kokia. Jeigu mes visi sutarėme ir patvirtiname naują pasiūlymą, tai tada bus tokių paslaugų teikėjų, bus, kurių paslaugomis bus naudojamasi konkrečiais šiuose regionuose. Jie nebus tie tradiciniai ETS teikėjai, net jeigu juos mes taip ir vadinsime. Jie tiesiog dirbs konkrečiose interesų sektoriuose, ketindami apriepti visą Europą. Taigi pavadin, jų pavadinimas bus ETS tiekėjai, bet iš tikrųjų tai bus regioniniai tiekėjai jie nebus tikrieji ETS tikėjai. Ačiū. Dabar suteikiu žodį poniai Foster. Trys minutės. Ačiū. Pirmininkė, noriu pateikti klausimą poniai Krit. Na, manau, kad pasiūlymuose dėl kelių rinkliavų reikėtų aptarti šios pagrindinius elementus. Ar tie numatyti principai atitinka subsidiarumo principą. Ar jūs manote, kad tikrai reikia veiksmų ES lygių sprendžiant, pavyzdžiui, transporto spuščių problemas? Nors šiomis problemomis susiduria visos valstybės narės, tai vis dėlto yra vietos pobūdžio problemos turinčios vietos ypatybių. Ačiū už klausimą. Tikrai aš ne, nepakalbėjau apie išorės veiksnius. Jeigu jūs norite pasigilinti į tą mūsų studiją, tai jie yra šalia šios salės, ten viskas yra parašyta. Kalbant apie transporto spūstis, tai, manau, yra geresnių sprendimų. Pavyzdžiui, galima būtų e, imti rinkliavas už spūstis ir investuoti jas į viešąjį transportą. E, iš tikrųjų spūstis atsiranda dėl tam tikrų priežasčių ir kartais nėra jokių pasirinkimo galimybių. Vienokia situacija yra tokiuose miestuose kaip Londonas, visai kitaip yra, jeigu reikia važiuoti greitkeliu, vežti į darbą, vežti vaikus į mokyklą. Tiesiog e, žmonėms reikia vykti į darbą. Taigi mums reikia pasistengti išvengti tų butelio kaklelio problemų kitomis priemonėmis. Ačiū Toliau klau, kitas klausimas jums. Ar jūs nesutiktumėte, na, jūs apie tai kalbėjote, kad ir sakėte, kad e, pasiūlymuose visiškai neatsižvelgiama į tai, ar žmonės gyvena kaimo vietovėse ar miestuose. E, kaimo vietovių gyventojai dažnai negali išsiversti be automobilio, na, gali šiek tiek naudotis viešuoju transportu, geležinkeliais, bet ar nemanote, kad e, nėra pripažįstama, kad e, žmonės gyvenantis kaimo vietovėse gali būti nepelnytai baudžiami, nes jie visiškai neturi pasirinkimo, o tai yra dažniausiai ūkininkai, kurie tikrai prisideda prie mūsų visuomenės. Taip, Aš manau, kad daugelis kaip tik taip ir jausis, nes e, automobilio išlaidos e, kiekviename ūkija yra gana didelės ir namų ūkiai bus e, baudžiami. Reikėtų vis dėlto pripažinti, kad lengviai automobiliai įeina į mūsų transporto sistemą. Yra. Mes tikrai nenorime primesti vienų transporto rušių ir bausti kitas. Dabar e, atsakykite taip arba ne. Komisijos pagrindinis argumentas teikiant šį paketą yra tai, kad e, nebūtų taikomas diskriminacinės rinkliavos užsienio vairuotojams ir autobusams. Ar manote, kad įmanoma per europinį sprendimą e, išspręsti Vokietijos problemą? Na, galbūt komisija turėjo imtis reikiamų veiksmų praėjusiais metais prieš Vokietijos vyriausybę. Na, sunku atsakyti į šį klausimą taip arba ne. Aš manau, kad jokioje nacionalinėje sistemoje negali būti diskriminuojami užsienio naudotojai. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Teličką pusantros minutės. Uh, with, uh... Ačiū, pirmininkė. Uh, klausimas poniai Grit. Grit ar sutinkat su manim, kad e, vidaus sujungimo trūkumai skirtingi, e, tai yra jo, to rezultatas skirtingi mokesčiai ir rinkliavos. Taip, bet čia iš tikrųjų sunku būtų palyginti krovinių pervežimo e, padėtį su, su kitos rūšės transporto Bet ar manot, kad galima pasiekti sujungimą, vidinį jungi, dėrėjimą sistemų be teisės aktų pasiūlymų? Ar jūs sutinkat, kad yra e, kitas galimas kelias ir kokiu keliu galėtume pasiekti sujungimo? Taip, yra jau keletas pasiūlymų užtikrinančių, kad eurovinietė nediskriminuotų, uh, tiesiog būtų galima pasinaudoti dabartiniais tais dabartinių teisės aktų nuostatomis. Tai šiek tiek susijęs su tuo, ką sakėt, kad tikslinis rinkliavų panaudojimas e, neprimestinas valstybėms narėms. Taip, ar jūs kalbėjo apie nepakankamą finansavimą ar saveikumą? Bet ar tais komisijos pasiūlymais mes pasiektume tikslo? Taip, jeigu e, sukurtume tam tikras e, sąlygas, standartus, tai tada galima pasiekti tinkamą e, sistemų saveiki, saveikumo efektą, neperkeliant sąnaudų ant naudotojų pečių. Ačiū, ponia Kilionen, jums jau skiriau prieš tai tris minutės ir po to dar skirsiu tris minutės. Pone Kilionin, dar trys minutės. Atsiprašau, aš ką tik dalyvavau balsavime. Norėčiau paklausti apie saveikias sistemas. Yra sistemos grindžiamos laiku ir nuotoliu. Čia skirtinga padėtis valstybėse narėse. Ar išvelgiant kokią nors galimybę rasti technologinių sprendimų? Pavyzdžiui, kad valstybės narės nebūtų priverstos keisti savo sistemų, e, pakeisti jas e, platesnėmis e, europinėmis sistemomis. Tai vienas klausimas. O dabar antras klausimas - tai e, kelių rinkliavų panaudojimas ES lygių. Pavyzdžiui, jų galima būtų dalį lėšų nukreipti į e, transporto priemonių stovėjimo aikštelių infrastruktūrą, e, ten, kur galima ilsėtis. Taip, pirmininkas, klausimas, kam jūs adresavot savo klausimus. Kaip suprantu, pirmas klausimas daugiau turbūt buvo skirtas ponams Benedetui ir ponui Dioneliui, o jūsų antras klausimas turbūt nežinau, bet kam ar kaip. Tai ponia Benedeto, prašom, atsakykite į klausimą. Puiku, tai klausimas susijęs su technologijomis daugiau, kai kalbam apie sistemų saveikumą. Antai pagal Eurovinietės direktyvą, e, jeigu kalbama apie Mm, e, su laiku e, susijusias rinkliavas ar rinkliavas už kilometrą, bet, bet kuriuo atveju taip reikėtų uh, užtikrinti sistemų saveikumą nepriklausomai nuo pasirinkto modelio. Pone Dionelis, dar pratęsiu atsakymą. Technologijų pagalba tikrai galim nemažai ką pasiekti. Tik tai reikia atsižvelgti į išlaidas. Jeigu išlaidos bus didelės, tai tada rinkos požiūrių tai nepasiteisins. Bet e, vėlgi, e, vėlgi jeigu mes. E, bet kokiu atveju saveikumas kainuoja vienu ar kitokiu lygiu užtikriname saveikumas. Ta reikėtų suvokti. Ačiū. O dabar Antras klausimas susijęs su stovėjimo poilsio aikštelių infrastruktūrų gerinimu. Pone Lebeda, Lebeda atsakykit. Dabar rinkliavų panaudojimas mm, stovėjimo poilsio aikštelių infrastruktūroms, tai minčiai mes tikrai pritartume. Puiku. Mes grįšim prie jūsų klausimų, ponė Kilionen, dar suteiksiu jums tris minutės vėliau. O dabar, ponė Deurndi, trys minutės, ponas Deurndi, trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar mes <laughs> turėtume baigti kalbėti apie kelių socializmą ir kalbėti apie e, kelių rinką. Būtent tai, kas naudoja kelius, jie turi mokėti už jų ten tą niokojimą. E, tad e, teršėjas moka principas, vartotojas moka principas šiuo atveju galioja. Mes turėtume stipraus mokesčio už iškastiniais degalais varomus automobilius ir kartu atsižvelgti į automobilius, kurių tarša maža ir, ir kitus veiksnius. Tad mano bendras klausimas toks. Tai kodėl čia dabar mes vėl tarsi grįžtam prie tokio sovietinio modelio, uh, kurio rezultatas didesnės kelių spūstis, e, užterštumas, nors e, tuo tarpu galim vis dėlto labiau orientuotis į rinką, siekdami tų pačių rezultatų. Tai kam, pirmininkas, tai kam buvo klausimas? Klausimas mano tiems, kurie skeptiškai vertina um, kelių rinkliavų sistemą, um, kurie grindžiama būtų rinka. Uh, Pirmas tikslas - užtikrinti judumą. O dabar, jeigu išlaidas eksternalizuosit, įtvirtinsit rinkliavas už kilometrą, tai vėlgi tada visų rūšių transportą mes turėtume traktuoti vienodai. Čia mes tik mes šiaip jau čia tik skirtingai suvokiam, mm, koks apmokestinimas būtų per didelis, koks ne. Sutinku su jūsų argumentais. Dar pasakysiu, mes turėtume labai atsargiai kalbėdami, atsargiai kalbėti apie švarius, švarias ir nešvarias transporto priemonės. Nes, pavyzdžiui, keleiviniai e, automobiliai yra autobusai švarūs, bet, sakykime, elektra varomi automobiliai, tai visien elektrai pagaminti ir, irgi reikia tam tikrų sąnaudų, tai šiuo atveju kiek tie automobiliai švarūs. Antras klausimas. Dabar mano vyriausybė rengia pasiūlymą e, susijusi su mm, rinkliavomis e, už kilometrą tokiu modeliu. E, tai ar e, kaip tai vėlgi galėtų prisidėti prie ateities sistemų saveikumo pasiekimo. Taip, mes turėtume dabar atskirti du principus - vartotojas moka ir teršėjas moka. E, čia pirmas dalykas - vartotojas moka. O dėl išorės savokų Tai čia jūsų vyriausybė turėtų nuspręsti, kokį tą procentą mm, užtikrinti išorės sąnaudų surinkimo, padengimo. Pone Ajuto, trys minutės. Labai ačiū, pirmininkė. Pirmas klausimas mano skirtas ponui Tots. Kai kalbam apie kelių E, rinkliavas. Tai buvo pasakyta minčių, kad surinktos lėšos nebūtinai turi būti e, gražinamos į transporto sektorių, galima būtų statyti ligoninės ir panašiai. O kalbant apie tikslą E, apsaugoti aplinką, tai ar jūs manot, kad tokiu savo požiūriu jūs galėtumėt pasiekti tokį tikslą? O antras klausimas dėl antkainių. Tas klausimas daugiau akademinis, nes e, nemažai valstybių, kurio, kurios taiko kelių rinkliavas, tai to, to, vadovaujasi modeliu, kad dalis tų rinkliavų grįžta į transporto sektorių. Taip yra, pavyzdžiui, Belgijoje yra. O ES lygių padaryti e, tą kaip e, privalomą dalyką, nemanau, kad tai pasiteisintų. O antras klausimas, atsiprašau, aš jį pragirdėjau. Praklausiau. O dabar dėl tų tikslinio lėšų panaudojimo, kada ir kam e, būtų galima e, panaudoti. Atsiprašau, bet aš nesupratau jūsų termino maka. Ką žinau. Ne, aš turėjau galvoj papildomas išlaidas. Mak up. Ar aš dar turiu keletą sekundžių? 20 sekundžių dar turi, sako pirmininkas. Turiu klausimą ponui Benedetu. Ir dabar įsijungia kalbėtojas mikrofonas mm, dėl technologijų. Tai kodėl dabar mes dabar jau ne, ne, negalim nuo to pradėti, e, užuot palikę tą ateičiai. Bet vėlgi, aš jau sakiau, kad e, technologijos kainuoja, antai palidovinė sistema iš tikrųjų labai brangiai kainuoja. Tai aš mančiau, kad mes galėtume įdėkti tai per trumpą laiką. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip, kitaip pateiksiu klausimus Dabar daug kas sakė, kad mm, infrastruktūrų gerinimas turėtų būti prioritetas, bet kartu laikantis subsidiarumo principo. Pone Rikė, aš netokia optimistiška kaip jūs, nes e, vėlgi svarbiausias dalykas, kad e, šiaip jau kas moka už infrastruktūras Bet labai svarbu, kad vis dėlto e, tie mokesčiai netektų, e, netektų, negultų ant e, visuomenės pečių. Turiu klausimą ponui Dioneliui, gal aš neteisingai supratau, bet atrodo jūs, ponė, sakėt štai ką, kad reikia įdėkti Europos elektroninių kelių rinkliavų sistemą. Bet čia, manyčiau, yra toks nemažas rizikos faktorius susijęs su asmens duomenų saugojimu e, šitoje sistemoje. Tai gal jūs galėtumėt mane nuraminti? Ne, aš iš tikrųjų sakiau priešingai. Mes turim politinę viziją, kurią jūs ką tik įvardijot. Bet dabarties padėtis yra tokia, kad ji mus verčia uh, verčia pirmiausia pradėti nuo mažų regionų, pasižiūrėti, ar saveikumas pasiteisina, ar jis pasiektas e, mažose regionuose E, tiesiog pas, e, pasiekus tų tikslų, kuriuos jūs įvardijot, žinant, e, kas už ką mokės ir po to tada jau plėstis toliau. O kol kas pradėti nuo tokio europinio bendro lygio, tai suponuoja per daug daug rizikų. Taip, sutinku. Taip, kad mm, pradėti reikėtų nuo mažesnių žingsnelių, e, lipti laiptais ir, ir užlipti ten į tą e, pirmąją e, laiptų aikštelę. Bet aš čia maščiau irgi apie riziką. Labai ačiū. Ponas Vimdekamp, trys minutės. Ačiū pirmininkė. Vienas svarbiausių klausimų yra toks, ar Europa bus pasiruošusi dėgiant tas priemonės. Klausimas visiems prelegentams. Pirmiausia, ar manot, kad bus galima pasiekti ir jei taip, tai kada tą bus galima pasiekti? Klausim, pirmiausia, ponas Benedeto galbūt galėtų atsakyti. Atsakymas man rodos labai svarbu įtvirtinti pusiausvyrą tarp operatorių e, išlaidų ir tiesiog vartotojų mm, pasirengimo mokėti. Grįšiu vėlgi prie to laipsniško žvilgsnio, bet čia vėlgi priklausys nuo valstybių narių poreikių, nuo sistemų saveikumo grįšiu prie Švedijos, Vokietijos e, pavyzdžių ir aišku sutinku su argumentu dėl duomenų apsaugos. Svarbiausias tikslas turėtų būti vienodos sąlygos, e, sąlygos neiškreipiant konkurencijos kelių rinkliavų struktūrų operatoriams ir naujiems e, rinkos subjektams. Tad e, pašalinus vidinės rinkos kliūtis galėsim pasiekti pažangos. I can, as a railways, I can of course only, let's say, support the, the principle of the interoperability. That the... Dėl geležinkelių tai suprantama remiu minti, kad reikia užtikrinti sistemos saveikumą. Tai yra taip, tas principas, kuriam galiu visiškai pritarti ir kartu su tuo susijusioms, susijusioms rinkliavoms. Mes turėtume siekti didesnio išorės e, išlaidų vidin, pavertimų vidinėmis nes e, dabar jau padėtis pagerėjo nuo praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio, bet e, kalbam apie e, tiesiog padėties gerėjimą, pažangą, bet daug dar ką reikia padaryti. Taip, dabar jeigu paminėtume tokius regionus - Portugalija, Ispanija, Prancūzija yra regioninis saveikumas, bet, pavyzdžiui, kitas, kiti regionai - Belgija, Vokietija, Austrija tai yra kitas regioninis saveikumas, o, sakykime, rytų Europos valstybės, Balkanų valstybės, čia jau vėl e, kitas e, regioninis e, saveikumas. Bet toliau tada reikės laiko, kad, kad tie, tie regioniniai saveikumai pavirstų ES lygio saveikumai. No, yeah, I'm also in favor, but when? Na taip, aš irgi sutinku, bet kada. Na, kai, stebėkite, kai tik atsiras regioninis saveigumas, tai jau galima bus tikėtis, kad ir Europos lygių jisai greitai atsiras. Na, jie nežino. Dėkoju. Dabar žodis ponui Kaputo trims minutėms. Ačiū. Aš pabandysiu nesikartoti, mm, užduodamas į jau pateiktus klausimus, pavyzdžiui, dėl saveikumo. Norėčiau pradėti mm, nuo klausimo ponui Benedeto apie elektroninių išskirtinių korte registr, elektroninės registrav, numerių registravimo sistemos. Taigi toks elektroninis automobilių e, numerių registravimo sistema yra alternatyva kitoms technologijoms. Ir e, tai gali papildyti kitas technologijų formas kaip vienas iš būdų e, surinkti rinkliavas. ten, kur buvo pasata vien tik ši technologija, jie net neša gerų rezultatų. Taigi turime kalbėti apie saveikumą ir veiksmingą rinkliavų surinkimą. Ir kaip Jūs manote, ar nebūtų naudinga įdėkti ir tokią sistemą? Ir kaip jie, kokios naudos jie atneštų kaip papildoma sistema? Prašom, atsakykite. Na, automobilių registracijos numerių skaitimo sistema yra papildoma atsarginė sistema, leidžianti mums identifikuoti registracijos numerį, jei įvyko nuskaitimo klaida. Taigi, e, veiksmingumo lygis yra 70 procentų. Ir ši atpažinimo sistema iš tikrųjų nėra labai patikima. Jeigu labai aktyvus eismas, tuomet met kartais ir nenuskaito jie tų, tų numerių. Turi būti didesni atstumai tarp automobilių, kad jį veiktų efektyviai. Todėl nematau priežasties investuoti į šią sistemą, nes jį sumažina e, efektyvumą. Tai manote, kad video technologijos taip galėtų būti kaip papildoma alternatyva. Kitas klausimas yra skirtas ponui Todd. Kai kurie klausimo aspektai jau buvo paliesti anksčiau kalbėjusių kolegų. Ir klausimas yra susijęs su kainodara, kainų nustatymu atsižvelgiant į poveikį aplinkai. Norėčiau pakalbėti apie konkretų aspektą susijusi su skaidrumu ir komunikavimu su vartotojais. Noriu suprasti, Ar jūs pritarėte, kad mes privalome pagerinti komunikavimą su galutiniais vartotojais ir paaiškinti jiems, kaip nustatome rinkliavas, atsižvelgdami į vairius skirtingus faktorius. Nes jeigu to nepadarysime, bus labai sunku e, užtikrinti esminius transporto naudojimo pokyčius. Aš visiškai sutinku ir man atrodo, kad euroklasės diferencijavimo signalas yra labai geras pasiūstas. Jis labai padėjo pagerinti euro šešių klasės transporto priemonių situaciją mūsų keliuose. Taip, ir labai svarbu užtikrinti, kad sistema būtų kaip galima aiškesnė. Na, dabar aš pats e, pusantros minutės savo skiriu žodį. Uh, Klausimas ponui Lochmanui dėl tikslinio finansavimo. Ar e, jis skiriamas ir transmodaliniam transportui? E, jeigu jis būtų skiriamas ir, pavyzdžiui, geležinkeliams, kaip jūs įsivaizduotumėte proporcingumą ir paskirstimą, protingą e, to, to finansavimo paskirstimą? Man atrodo, jau kalbėdamas apie tikslinį finansavimą, apie infrastruktūrą, man atrodo, reikėtų pirmiausia, e, reikėtų taikyti tokias pačias taisyklės traukiniams ir keliams. Jeigu kalbėsime apie antkainį, taip, jį galima panaudoti e, plėtojant švarias transporto formas, o dėl vartotojų teršies moka, tai ta nauda turėtų atitekti visuomeniai. Ir kaip ar bus perkeliamas šitas finansavimas nuo kelių į geležinkelius? Na, nežinau, reikia apie tai pagalvoti šalių lygmenių, man atrodo. Tai nėra atsakymo. Ponui Dekam dabar klausimas. PP e vardu dėkoju. Jis nenori klausti, tai laimėjome laiko. Grįžtu prie monios Kilonen, kuriai skiriamos 3 minutės. Dėkoju pirmininkė kolegos. Aš Labai trumpai paklausiu mūsų mm, ekspertės damos. E, e, koks, kokį sprendimą pasirinktumėte, jeigu galėtume pradėti tą kelių apmokestinimo sistemą nuo nulio, nuo nulio visiškai Man atrodo, kad reikėtų prisitaikyti prie nacionalinių aplinkybių ir poreikio. Man atrodo, reikėtų subsidiarumą užtikrinti nacionaliniu lygiu ir e, mums e, vairuotojų asociacijoms kyla sunkumas dėl to, kad kas keletą metų vis e, paskelbiama, koks yra švarus transporto e, priemonių tipas ir paskui per mokestinį režimą yra e, motivuojami įsigyti žmonės vienokį ir kitokį automobilio tipą, o paskui viskas vėl pasikeičia. Man atrodo, kad reikėtų susitaikyti su tuo, kad mokslas keičiasi, moksliniai duomenys keičiasi ir kad tai, kas buvo švariausia vakar, nebebus švariausia rytoj. Ir taip pat reikia pagalvoti apie vartotojus kad nėra nei visiškai blogo, nei visiškai balto e, transporto priemonių tipo. E, skirtingi tipai atlieka skirtingas funkcijas. Pavyzdžiui, elektriniai automobiliai nėra patys veiksmingiausi važiuojant ilgus atstumus grei, dideliu greičiu. Taigi reikia užtikrinti, kad tos sistemos galėtų prisitaikyti ir padėtų pasiekti norimus tikslus. Nes nemanome, kad valstybės, vyriausybės pasiekia visus nusibrieštus e, tikslu, tikslus. Dėkoju, man to ir pakanka. Bien, bah, merci beaucoup. Labai gerai, dėkoju. Dabar žodis poniai Grapinė dviems minutėms. E, e, Dėkuoju, aš noriu trumpo atsakymo. Jūs uh, sakėte, kad kai kas nori vieniečių, kai kas nori subsidiarumo ir taip toliau. Bet, e, ponė Kreid, jūs kritikavote e, apmokestinimo tipą. Kokių konkrečių pasiūlymų turite, kad užtikrintume sąžiningą rinkliavų sistemą? Ir ką pasiūlytumėte, kad e, pajamos iš tų rinkliavų sugrįžtų į biudžetą, į infrastruktūrą? Ir kalbėjote apie elektrinius automobilius, ar atlikote poveikio vertinimą? Nes pavyzdžiui, kaimo vietovių zonose nelabai praktiška būtų pasikliauti vien tik elektrinėmis transporto priemonėmis. Ką apie tai manote? Dėkuoju. Na, taip. Na, aš E, nenoriu demonizuoti viniečių, nesakau, kad tai yra absoliučiai bloga sistema. E, daug kas yra susiję tiesiogiai su, var, su naudojimu. Pasidomėkime, kokia yra praktiška, logiškiausias, švariausia technologija, kurią galima naudoti. Ir svarbiausia, ką noriu pasakyti, kad e, tai turi taip pat atitikti nacionalinės rinkos poreikius ir sąlygas. Dėl elektrinių automobilių aš sakiau, kad jeigu vairuojame elektrinį automobilį, varoma vien tik elektra, tuomet pigiau jį eksploatuoti. Ir jeigu ateityje jų rasis vis daugiau, tai taip. Aš visiškai kitokį klausimą uždaviau. Jūs sakėte, kad žmonės turėtų sugrįžti prie investicijų. Koks jūsų e, sprendimas? Man atrodo, kad kiekviena valstybė narė turi pasižiūrėti. Jeigu, pavyzdžiui, iš e, jeigu Pavyzdžiui, surinkate kelis milijonus iš krovinio automobilio apmokestinimo, galite refinansuoti, padengti darbo, darbo mokesčius, pavyzdžiui, tuo ir taip toliau. Na, taip, iš tikrųjų. Dabar ponas Liberatskis, kuris e, taip pat kalbės dvi minutės ir kuris yra paskutinis. Dėkoju. Dėkoju. Aš iš tikrųjų esu nustebintas to, ką pasakė ponė Krid. Dėl to man atsirado papildomų klausimų. Jūs sakote, kad komisijos pasiūlymas e, užkraus papildomą naštą ant įmonių ir piliečių pečių. Sakote, kad ne nuo komisijos priklauso rinkliavų dydis, bet nuo valstybių narių sprendimo. Ar teisingai supratau? Taip, nors neminėjau įmonės, minėjau tik piliečius, e, kad tai suke, uždės papildomą naštą ant piliečių. Bundestagas Vokietijoje paskaičiavo, kad e, už kilometrą jie mokės 10,8 cento. E, aišku, tai reiškia, kad reikėtų labai atsargiai vertinti tokį paketą. Toliau, ponė, ponė Benedeto, ar šios kelių rinkliavų sistemos galėtų būti naudingos. Pavyzdžiui, pasirenkant laiką tam tikrą, jeigu anksti ryte keliausi į darbą, jeigu piko valandomis keliausi, ar tai bus brangiau negu nepiko. Taip, žinoma, yra visokių eksperimentų, kurie dabar yra atliekami. Bet mes kaip paslaugų tiekėjai galėtume išbandyti tokias opcijas. Dėkoju. Trečias klausimas. Poninui Benedeto. Jūs ir ponas Dionelis sakėte, kad iš esmės jūs esate tie, kas renka pinigus Tai iš esmės yra rinkos sistema, ar teisingai supratau? Šiek tiek sudėtingiau. Mes renkame pinigus, kurie yra mokami operatoriams. Taigi, kai kurie vartotojai turi tam tikrą kredito riziką, ypač kalbant apie sunkiasvorius transporto priemonės. Uh, mes mm, įvairiais būdais e, valdome tą riziką, yra tam tikri pinigų srautai. Dėkuoju, dėkuoju ponė Benedeto. Dabar trims minutėms žodį suteiksiu komisijos atstovui ponui Ležuo iš MUF, iš generalinio direktorato, kuris taip pat pasidalins savo apmąstymais. Dėkuoju, ponė pirmininkė, laba diena visiems. Pirmiausia, bendras e, komentaras, e, susidariau teigiamą įspūdį. Klausydamasis šio ryto diskusijos tiek apie rinkliavas, turbūt daug kas pritarė, kad Eurovinietės direktyva e, suvaidino svarbu vaidmenį, paskatindama mažinti CO2 emisijas, taip pat yra įrankis padedantis kovoti su klimato kaita, taip pat e, rinkliavų sistemų saveikumas buvo minėtas, pramoniai tai svarbu Reikia numatyti aiškės atlyginimo, sertifikavimo procedūras, e, apskritai reikia didesnio standartizavimo. Dabar e, vinjetės palaipsnis. Mm, naikinimas mm, e, aišku, pirm, visai nepaslaptis, kad pirmosiuose diskusijose valstybės narės išsakė abejonės dėl to, jos nori, kad būtų galima joms rinktis tarp vinietės ir paprastų rinkliavų jų teritorijoje. Taigi parlamentas čia turės suvaidinti svarbu vaidmenį, kad m, mm, palaikytų šį principą būsimose dėrybose. Toliau autobusai. Aš suprantu, kad kai kas turi dviejonių ir praneš, Eurovinietės pranešėjas taip pat išsakė labai aišku pastebėjimą, kad ilgų maršrutų autobusai yra svarbus, jie naudoja bet jie naudojasi infrastruktūrą, todėl nėra jokios priežasties jiems taikyti išimti nuo rinkliavų. Bet ar tai reiškia, kad komisija yra prieš autobusų tinklo plėtojimą. Ne, manome, kad tai yra viešojo transporto būdas ir jį turėtume skatinti. Norėčiau priminti antrąjį judumo paketą patvirtintą lapkričio 8-ąją, kur siūlome atverti e, autobusams rinką, suteikiant papildomų galimybių šiam sektoriui. Tačiau tai nereiškia, kad šis sektorius turėtų būti atleistas nuo rinkliavų. Trečia, rinkliavų paskirstimas, taip šis klausimas yra jautrus, bet kaip ir įsivaizduojate, valstybėms narėms tai yra svarbus principas. Jos turi, kad būtų patvirtinti, e, patvirtintos rinkliavos vartotojams, mes jau pasiūlėme privalomą rinkliavų perkeliamą transporto sektoriui, bet valstybės narės jo dar nepatvirtino. Pasiūlyme mes stengiame surasti vidurį tarp tam tikro skaidrumo lygio ir, ir rinkliavų rinkimo ir kaip tos rinkliavos bus panaudojamos, paėmos iš rinkliavų bus panaudojamos. Uh, valstybėms narėms šis klausimas, manau, bus jautrus ir čia taip pat tikime susilaukti Europos parlamento paramos. Tai būtų tokie trys pastebėjimai ir baigdamas norėčiau padėkoti e, ekspertams už labai įdomus pranešimus. Dėkuoju. Merci, monsieur Liežuo, je remercie. Dėkuoju ponui Liežuo, dėkuoju mūsų visiems pranešėjams už tai, kad dalyvavo ir atsakinėjo į klausimus. Manau, kad įvyko įdomi diskusija. Mm, manau, kad pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai iš jos gavo daug informacijos. Ačiū visiems. Dabar, kaip žinote, e, dabar vyksta Euro, Europos ir Afrikos savaitė ir vyksta daug renginių ir AKR kontekste. Visi komitetai dalyvauja tose diskusijose susijusiuose su Afrika ir prašau išei, greitai išeiti iš salės, jeigu nenorite likti. Taigi mes nusprendėme aptarti aviacijos klausimą. Šiame sektoriu yra nemažai problemų ir mes nusprendėme aptarti šias e, problemas su Europos komisijos atstovu ir EASA atstovu. Excuse me. Merci de, merci, merci de bien vouloir sortir. Euh. Tik norėčiau paprašyti visų tyliai išeiti iš salės. Des moments que nous avons Marianne sur place pour l'aviation, tout va bien. Na, matau, kad Marijan sėdi savo vietoje, kalbėsime apie aviaciją, taigi viskas gerai. Taigi dabar suteiksiu žodį ponui Bombei. Jis kalbės apie e, komercinės aviacijos padėtį Afrikoje. Jūs kalbėsite e, MUV generalinio direktorato vardu. Okay. <clears throat> Thank you very much, Mr. Chairman, and, uh... Ačiū pirmininkė. Na, dar galiu sakyti labas rytas visiems. Džiaugiamės, kad čia parlamente vykstančios Afrikos savaitės e, kontekste buvo nuspręsta pakalbėti ir pasikeisti nuomonėmis apie Afriką ir aviaciją. Aš pats esu aviatorius ir visada džiaugiuosi tokiamis diskusijomis. Mes nusprendėme sutelkti dėmesį į Afrikos aviaciją ir saugumą, saugą. Nes pati svarbiausia infrastruktūra, kuri egzistuoja aviacijos sektorijoje, tai nėra terminalai, tupimo pakilimo takai, technologijos. Na, pats svarbiausias dalykas aviacijoje yra saugumas ir sauga. Būtent į tai mes sutelkėme savo pastangas ir labai džiaugiuosi galėdamas pakalbėti apie tai mm, Afrikos kontekste. Mes jums parengėme įžanginę pristatymą, prezentaciją. Kartu su kolegomis iš EAS mes aktyviai dirbame Afrikoje. Aš taip pat dalyvauju ir e, aviacijos saugos komitete. Ir iš tikrųjų aš dar vakar vakare buvau Abučoje, Nigerijoje. E, ten vyko IKAO konferencija E, susijusi su Afrika, taigi tai, kad ta konferencija buvo surinkta ten, rodo, kiek žmonės teikia reikšmės Afrikai. Aš noriu Jums priminti tris pagrindinius mūsų veiksmų ramščius ir priemonės, kurių turime e, siekdami stebėti saugą visame pasaulyje ir konkrečiai Afrikoje. Na, turime tokią palyginti naują priemonę, kuri veikia e, keletą metų, tai yra TCO leidimų sistema, ją tvarko esą. Antras ramstis yra vadinamoji SAFA sistema, tai yra standartizuotų ramp patikrinimų Europoje sistema. E, Na, kai atliekamas ramp lėktuvo patikrinimas, e, tarkime, Liublianoje, e, toks pats patikrinimas būtų atliekamas lygiai taip pat Barcelonoje ar dar kur nors ir nesvarbu, iš kur atvyksta lėktuvas, ar iš ES, ar iš trečiosios šalies. Ir žinoma, e, tai suteikia labai daug informacijos apie tai, kaip veikia vežėjai na, neverta mums čia girtis šią sistemą, bet mes tikrai galime ją didžiuotis ir e, mes užtikriname aukščiausius standartus visame pasaulyje. Mūsų SAFA sistema veikia puikiai ir daug trečiųjų šalių domisi šią sistemą ir e, kla, galvoja, gal taip pat galėtų e, kaupti tokią informaciją tos tikrai labai gerai, kad šalis, kurios turi išvystytą aviacijos sektorių, susisiekia su ES ir nori šią sistemą naudoti ir savo tikslams. Mes, mums tai suteiktų galimybę e, stebėti aviacijos saugumą vis, visame pasaulyje. Na, kol kas tos sistemos dar nėra Afrikoje, bet ESA ir komisija nori, kad Afrika prisijungtų. Dar vienas mūsų priemonių rinkinio elementas susijęs su tarptautinė, e, tarptautinio aviacijos saugumu. E, tai yra ES aviacijos sąrašas. Anksčiau tai buvo vadinama juodojų sąrašu, dabar mes jį vadiname ES saugos sąrašu ir labai džiaugiamės tuo, kad galime pristatyti savo darbą ir kad sulaukėme jūsų paramos. Tai yra trys priemonės, kurios patenka į tą patį priemonių rinkinį ir mums kyla iššūkis e, užtikrinti, kad TCO, SAFA ir ES oro saugos sąrašas veiktų iš vien ir kad atsipirktų tos lėšos, kurias mes investavome su jūsų parama. Dar labai trumpai apie Afriką ir saugos sąrašą. Na, akivaizdu, kad Afriko tame sąraše atstovaujama daug labiau nei kiti regionai. Tai atspindi tai, kad prieš keletą metų, keliolika metų aviacijos sauga Afrikoje tikrai kėlė problemų. Ir dabar paaiškinsiu, kaip mes dirbome su partneriais Afrikoje, siekdami palaipsniui gerinti padėtį. Padėtis dar nėra e, gera. E, Afrika dažniausiai minima tame sąraše, tačiau matome, kad padėtis keičiasi ir padėtis keičiasi tose šalise, kur aviacijos administracijai leidžiama atlikti savo darbą. Ši e, administracija atlieka stebėseną ir svarbu, kad galėtų veikti nepriklausomai. Na, tas e, nepriklausomumas, savrankiškumas nėra savaime suprantamas dalykas Afrikoje, bet to reikia, tam reikia ir pinigų ir dažnai oro vežėjų bendrovės yra daug turtingesnės negu institucijos, bet būtent institucijos turi stebėti oro vežėjų padėtį. Kai kuriuose šalise dirbama sėkmingai, pavyzdžiui, Nigerijoje, vis dėlto mums teko vieną vežėją įtraukti į saugos sąrašą. Bet e, akivaizdu, kad ši šalis jau atsibudo ir pradėjo daugiau investuoti į aviacijos saugumą Prieš save matote skaičius. Na, matote, kad Afrikos bendrovių ten yra daugiausia. Svarbu paminėti, kad e, buvo dabar neseniai įtraukti du oro vežėjai, visų pirma, e Zimbabve, iš Zimbabvės ir vienas Nigerijos vežėjas. Šios bendrovės atsidūrė šiame sąraše, nes ESA teko atsisakyti išduoti joms TCO leidimą dėl saugumo sumetimų. Taigi jeigu trečiosios šalies bendrovė kreipiasi į ESA dėl TCO leidimo, ESA ją įvertina ir ESA turi atmesti prašymą dėl saugos sumetimų, ne dėl administracinių priežasčių, tai automatiškai tokia bendrovė yra nukreipiama į e, aviacijos saugos komitetą ir paprastai bendrovė įtraukiama į sąrašą. Taip ir atsitiko šių dviejų vežėjų atveju, bet svarbu tai, kad toks e, įtraukimas paprastai būna signalas e, bendroviai ir šaliai imtis priemonių dėl e, saugumo Nes priešingų atveju visi vežėjai gali atsidurti tame sąraše. Čia matote grafiką, per daug detaliai jo nepristatysiu, bet dešinėje matote, kad skaičiai po truputį mažėja. Tas mažėjimas yra nuolatinis. Anksčiau padėtis Afrikoje buvo labai prasta, tačiau dabar ir kalbant apie šalių skaičių ir oro vežėjų skaičių, maždaug prieš trejus ar ketverius metus padėtis pradėjo gerėti. Jūs žinote, kad mes nesame nuolaid, nuolaid, nenolaidžiaujame. Mes e, nedažnai e, išbraukėme bendrovės iš šio sąrašo. Iki 2014-2015 metų praktiškai to nedarėme, bet dabar E, jau viskas yra kitaip. Ir mes sakome Afrikos šalims, kad jeigu jos dirbs gerai, dažnai su mūsų pagalba, jeigu jos veiks ryštingai, tai mes e, iš savo pusės taip pat e, būsime pasirengę atlikti savo vaidmenį ir išbraukti šalis ir bendrovės iš šio sąrašo. Čia matote trumpą apžvalgą iliustruojančią teigiamas tendencijas. Matome, kad tarptautiniu mastu Afrikos aviacija dar nėra tokia, kokia turėtų būti, bet matome teigiamų tendencijų. Tiesa, yra keletas išimčių, kuriuose padėtis prastėja. Pavyzdžiui, Zimbabvėje yra akivaizdžių problemų, bet kitos šalis - Mauritanija, Svazilanda, Zambija - sugebėjo gerai padirbėti ir mes jas išbraukėme iš sąrašo. Ir kaip jau sakiau anksčiau, mes stebime tą saugos sąrašą ir dirbame su šalimis, e, kai pamatome, kad padėtis truputį suprastėja, tie pokyčiai galbūt nėra labai dramatiški, bet pamatę kažkokių trūkumų mes pasikalbame su vyriausybėmis ir uh, E, sakome, kad arba jūs turite pradėti investuoti, arba paskirti tinkamus asmenys į tam tikras pareigas. Jei ne, tai žinote, kur atsidursite. Taigi būtent šis aspektas yra turbūt pats geriausias, kalbant apie sąrašą. Nekartosiu dabar to, ką sakiau apie trečiųjų šalių operatorių sistemą, kurią tvarko ESA. Čia matote, kad ESA, taikydama šią sistemą tik dviejus metus. Išdavė leidimus 19 Afrikos šalių. Taigi yra 63 e, Afrikos oro vežėjai, kuriems leidžiama skristi į Euro. Jūs žinote, kad e, prieš pradedant e, renkti skrydžius į Europą, ESA turi atlikti vertinimą. Ir visi dabar žino, kad teikdami prašymą vežėjai turi būti pasiekę tam tikrus saugumo standartus, norėdami, kad galėtų pradėti e, skraidyti į ES. Ir žinoma, daugelis vežėjų suprato, kad tai yra labai rimta sistema. Čia matote ES e, RAMP kontrolės programą, tai yra SAFA sistema visame pasaulyje. E, tai e, žinoma kaip SAFA sistema. Tikrai pavojinga yra keisti gerą pavadinimą, todėl aš ir toliau šią sistemą vadinsiu SAFA sistema. Svarbu žinoti tai, kad su trečiosiomis šalimis mes dėl trečių šalių mes netliekame stebėsenos, ar jos taiko Europos standartus ar ne. Na, Europos standartai kai kuriuose srityse yra griežtesni nei tarptautiniai standartai. Trečiųjų šalių e, vežėjai yra vertinami ir tvirtinami pagal tarptautinius standartus, kuriuos, žinoma, yra nustačiusi ICAO. Ir kiekviena Čikagos konvenciją pasirašiusi šalis turi teisę atlikti patikrinimus. Kaip jau sakiau, trečiosios šalis turi galimybę e, prisijungti prie šios sistemos, tai padarė Singapūras, Kanada, Australija, e, dar pora šalių. Čia įdomu tai, kad mes žinojome, kad E, kai kurie oro vežėjai savo geriausius lėktuvus ir geriausias įgulas siūsdavo į Europą, nes žinodavo, kad ten jų laukia griežčiausi patikrinimai. O tai reiškia, kad praščiausi lėktuvai ir praščiausios įgulos būdavo siunčiamos kitur. Tačiau dabar tai daryti jau e, tampa sunkiau, kadangi visur yra taikomas SAFA, pavyzdžiui, Na, dabar dėl tos sako sistemos e, negali būti taip, kad e, praščiausi lėktuvai siunčiami į tam tikrus regionus. Na, jeigu yra skrendžiam, skrendama į Aziją, į Ameriką, e, visi oro vežėjai žino, kad bus tikrinami pagal tą pačią sistemą ir be to kiekvienas sistemos partneris gauna informaciją apie visus patikrinimus atliktus e, tam tikros bendrovės atžvilgių. Na, mes Europoje kartais ne, nesuvokiame, kad sukūrėme tokią sistemą, kurios mums paskui pavydė visas pasaulis. Dabar dar viena skaidrė. Pasižiūrėkite į dešinę jos pusę. Ten pažymėta Afrika matote, kad tai vis dar yra regionas, kur SAFO rodikliai praščiausi, nors jie ir pagerėjo. Na, prieš situacija vis dėlto pasikeitė prieš dešimt metų. E, čia pažeidimų buvo daug daugiau, daugiausia pasaulyje. Pastaraisiais metais matome padėties pagerėjimą. Dar norėčiau pasakyti, e, kad rampų, kontr, ramp kontrolės sistema, kaip ir SAFA, suteikia informacijos e, ir dėl TCO patvirtinimo programos ir oro saugos sąrašo. TCO sistema buvo palaipsniui kuriama, plečiama ir jau porą metų apriepia visą ES, ji gerai veikia Afrikoje Ir yra nemažai bendrovių, kurios ėmėsi pastangų ir gavo tuos leidimus. Ir dažniausiai taip ir būna, jeigu mm, trečiosios šalies e, oro vežėjas nori to statuso, jis tengiasi gerinti savo saugumą. Ir institucijos taip pat nenori, kad jų oro vežėjams nepasisektų gauti uh, TCO leidimo, todėl jos stiprina tų oro vežėjų priežiūrą ir tai prisideda prie didesnio saug... aviacijos saugumo. Dabar noriu perduoti žodį EASA direktoriui, kuris yra atsakingas už įvairius strateginius dalykus. Ir aš dar vėliau parodysiu Jums vieną baigiamąją skaidrę. Thank you very much. Um, yeah, I mean, you were... Labai ačiū. Jūs uh, išgirdot, uh, kaip uh, veikl, veiklos pusė reglamentuojama. Ir Piteris pakalbėjo apie oro bendro, bendroves, o aš norėčiau apsistoti ties reglamentavimo aspektais dėl valstybių, e, tiesiog e, valstybių pastangų užtikrinant saugumą. Tad reikėtų matyti dvi to paties vaizdo pusės. Mes turim užtikrinti kartu, kad e, valstybės turėtų pajėgumų užtikrinti saugumą. Tačiau matot vaizdą E, vaizdą to, kaip tartutiniai saugumo standartai įgyvendinti. Raudona spalva rodo, kad standartai blogai įgyvendinti, žalia spalva gerai. Ir čia vėlgi matot, e, kaip įvairuoja nacionalinių valstybių pajėgumai. kad vietos operatoriai kokiom sąlygom, saugos sąlygom veikia. Be to, ką dar rodo tas vaizdas. Tai rodo, kad ES netaip jau lengva e, įsikišti, nes vaizdas per daug margas ir čia vieno kurpalio principas visiems ne, ne, netinka. Ne ir skirtingų šalių mm, oro vežėjus reikėtų traktuoti skirtingai. Tad nėra čia mm, vieno sprendimo visiems tinkančio ir į tą reikia atsižvelgti. Aišku, jeigu yra valstybių mm, noro gerinti padėtį, e, tai viena, bet kita vertus yra kliūtis, kurias reikia pašalinti tam, kad e, galėtų į tą tikslą orientuotis ir oro vežėjai. Tačiau tas klausimas susijęs su apskritai ekonominiu šalies išsivystimu. Čia tarptautiniai inspektoriai tiesiog sudaro tokias grafas, norėdami parodyti saugos standartų įgyvendinimo padėtį. Ir čia vėlgi tada e, reikia, aišku, priori... nustatyti uh, veiksmų prioritetus, atsižvelgiant į tą vaizdą. Tad matėt vizualų vaizdą, dabar kitas vizualus vaizdas. Taip, ESA teikia paramą nacionalinėms institucijoms. Ir čia spalvos rodo skirtingus projektus. Mėlyna spalva E, rodo veiksmus tokius kaip mokymas, inspekcijos, e, priežiūros e, pajėgumų gerinimas, stiprinimas. Toliau vėlgi žalia spalva yra Centriniai Afrikai skirti projektai ir čia mes vėlgi ES projektus atliekam. Atskiras atvejis yra Zambija. E, dabar čia mūsų delegacija ten dirbanti atkreipė dėmesį į Zambijos poreikius. Toliau dar yra mm, Afrikos šalių į pietus nuo Saharos projektai, vakarų Afrikos projektai. EASA Mes irgi dabar rengiam ten įgyvensimus projektus, bet tuose komanduose projektuose dalyvaujančiuose dalyvauja ne vien EASA žmonės, mes tiesiog e, kreipiamės į ES valstybių narių e, ekspertus. Mes jau parengėm tam tikrą strategiją, kaip veiksmingiau veikti ir kaip veikti mažesniam sąnaudom. Ką galim pasakyti? Dabar mes, aišku, negalim e, dirbti kaip atskirų valstybių lygių, neturim tiesiog turimų tam e, išteklių. Mūsų ištekliai netokie kaip kitų tarp panašių tarptautinių organizacijų, tad mūsų darbas negrindžiamas atskirų valstybių lygių. Mes tiesiog orientuojamės į atskirus regionus. Mes atliekam, e, tai yra esam tokia regioninė mm, saugos organizacija. Turim šešias e, panašias organizacijas regioninės, kurios dabar dirba Afrikoje ir su jomis tengiamis suderinti e, saugą, saugos standartus tam tikrose pasirinktose regionuose, tokiu būdu pasiekiam išlaidų veiksmingumo. Tad e, mes tiesiog koordinuojam veiksmus kartu su tom e, regioniniam saugos agentūromis, kartu sutelkiam pajėgas ir gyvendinam projektus E, ir siekiam, kad tai, ką mes ten suorganizavom, mokymo kursus, e, išteklių, gebėjimų kūrimą, kad tai būtų tvaru. Tad laikomės tokio regioninio požiūrio, pasinaudojam regioniniais svertais, kad tam, kad užtikrintume, jog mūsų pradėti veiksmai ir toliau būtų atliekami. Tad mes kalbam apie tokią struktūrą ES Afrikos saugą aviacijos srityje projektą. Mm, tiesiog dabar stengiamės e, nustatyti esamas spragas ir mastom, kaip jas užpildyti. Mes ne tai, kad siektume supaprastinti saugos reikalavimus, mes pradedam, aišku, nuo tokių svarbiausių saugos e, standartų, pradedam nuo tam tikrų minimalių standartų dalykų, bet žinom, kad saugos e, išbandymų ir Afrikos valstybėms tenka daug ir naujų, nes transporto e, tiesiog skrydžių kiekiai didėja. Ir saug, tai yra skrydžių apimtis vienas toks iššūkis. Toliau yra kibernetinio saugumo mm, išbandymų tenka. Ir todėl mes, aišku, turim ruošti žmonės, mokyti e, sistemoje dirbančius, kad jie galėtų atremti kibernetinio saugumo išpolius. Ir mes turime Europoje pasiteisinusių taisyklių, bet Afrikoje šioje srityje jie dar daug ko nepasiekė. Ir turiu galvoje dronų panaudojimą, mm, kartu saugos, saugos mm, tiesiog pavojus komerciniam transportui. Mes skatinam naujų technologijų panaudojimą. Kita vertus, Afrikos valstybėms tai nelengva daryti. Ir todėl mes e, vėlgi stengiamės daryti poveikį e, investicijų srautams, investicijų kryptims, skatindami investicijas į naujas technologijas, tokias kaip e, palidovinės komunikacijos sistemas, Čia vėlgi atsižvelgiam į ES programas. Tad atrodo, tą norėjau pasakyti. Dar prieš gražindamas žodį kolegai Piteriui, dar norėčiau ką pasakyti, paminėti saveikumo klausimą. Tai yra labai svarbus politinis tikslas Afrikos šalims. Saveikumas užtikrinamas tik tada, jeigu, aišku, pagrindas pats sistemos yra saugus. Tai yra pa, svarbiausia premisa. Ir mes, aišku, e, galim padėti Europos komisijai kartu ir jums, Europos parlamentui, pasakyti, kad mes irgi galim tarpininkauti, gerinant saugą oro transporto srityje. Labai ačiū. Ar pirmasis prelegentas dar nori ką pridurti? Labai ačiū. Aš noriu tik tai apibendrinti tai, kas buvo pasakyta. Komisija jūsų ir EASA pagalba m, mm, tiesiog e, stebi mm, ne vien tai, ar saugos padėtis Afrikoje gerėja, bet mes, aišku, ir stengiamės padėti saugumo klausimais, nes iš to laimi ir Afrikos valstybės, ir laimim mes, nes mes irgi suinteresuoti e, saugumu, turint galvoje skrydžių E, daugėjimą. Be to, mes norim, kad e, tas teigiamas rezultatas kažkaip paveiktų ir kitas sritis, kad e, Afrikos valstybės galėtų pagerinti mm, aviacijos sektoriaus saugumą. Aš jau sakiau, kad vakar grįžau iš konferencijos į Kao Nigerijoje ir kartu sėdėjau ekspertų grupėje su Kinijos vystimosi fondo žmonėmis. Ir turiu pasakyti, kad jie tikrai e, šiaip jau konkuruoja su mumis. Žinoma, jie pasiruošę su mumis dirbti, bet mes irgi turim atitinkamai pasinaudoti e, progą. Taip, tai dabar gal būtų klausimų, komentarų. Dėkuoju, pirmininkė, pranešimai iš tikrųjų labai išsamus. Aš suprantu dabar, kaip veikia sistema. Jau žinojame, kad e, tiesti iš Afrikos į Europą su Afrikos aviakompanijomis yra saugu, tai yra reglamentuojama. Keleiviams tai yra gera žinia. Noriu paklausti, ar kaip dėl kelionių iš Europos į Afriką. Aš kalbu apie jų eismo valdymą, ir oro uostus, kaip jūs rūpinatės ir tikrinate šią sritį, kad būtų užtikrintas Europos aviakompanijų saugumas Afrikoje. Kiek žinau, Yra tam tikrų baltųjų dėmių Afrikos teritorijose, kuriuose iš viso nėra jokio sekimo, orlaivių sekimo. Gal galėtumėte taip pat apie tai papasakoti. Kiek supratau, ESA yra pagrindinė institucija Afrikoje. Ar teisingai supratau, kad jie taiko pagrindinius ES reglamentus? Aišku, jeigu jie turi aviacijos instituciją ir kvalifikuotų specialistų, bet e, jie iš esmės remiasi būtent mūsų reglamentais, kas yra gerai. Ir e, kalbant apie Afriką, kada bus paskirti keli milijonai eurų, kad būtų pastatyta vietinės diagnostinės stotis Šiaurės Afrikoje. Tai nėra tiesiogiai susijęs su šia tema, bet kita vertus tai irgi susijęs su šia tema, nes tai padeda užtikrinti saugumą. Toks būtų mano komentaras. ir buvo pateikti klausimai, tai dabar nesikaitaliojant mes pa, pakalvokime apie infrastruktūrą, kuri galėtų pasitarnauti. Ponas Marinesku labai domisi šias rytimi. ESA iš tikrųjų Afrikoje turi labai gerą re, e, reputaciją ir taip pat yra be galo svarbi organizacija užtikrinanti saugumą. Taigi gal kas nors galėtų sugalvoti pono Marineskų pastabas. Taip, man atrodo, kad. E, manau, kad e, šios pastabas iš tikrųjų labai aktualios. Visų pirma, mes turime daug Europos vežėjų, kurie e, skrenda į Afriką. Aišku, jie taip pat atlieka saugumo vertinimą. Ir tokiu būdu mes gauname netiesioginį informaciją apie e, problemas, su kuriomis susiduria jie. Aš paminėsiu Nigeriją, ką tik ten lankiausi. Ten pagrindinis tarptautinio oro uosto Abudžoje kilimo takas dabar yra pilnas duobių. Ir Įmonės pasakė valdžios institucijoms, kad liausis ten skraidžiusios, jeigu jos rimtai nesuremontuos to tako. Vyriausybė sureagavo ir net uždarė kuriam laikui e, oro uostą, aišku, tai susilaukė nepasitenkinimo šalyje, bet pavyko suremontuoti tą taką. Taigi e, informacija, kurią mums perdoda įmonės, padeda mums daryti spaudimą vietos valdžios institucijoms. O kai dėl diagnostinės, to stoties. Taip, jūs esate teisus, vienas iš projektų, kuris na, aš nežinau, kiek konkrečiai, man atrodo, 5 milijonai buvo skirta, bet tai yra svarbus projektas ir būtent jis skirtas padėti Afrikai. kad Afrika galėtų pasinaudoti EGNOS sistema. Mm, tai svarbu tiek jų, tiek mūsų orlaiviams ir keleiviams. Taigi, turėdami ribotas priemonės, bandome padaryti viską, ką galime. E, iš patirties žinau, kad tarptautinėme bendradarbiavime labai svarbi pagalba. Mm, tačiau tie, kas laimi daugiausia, yra konsultantai. E, kurie teikia tą paramą. Taigi mes komisijoje bandome e, pasitelkti, kaip galima labiau pasitelkti EASA e kaip bendrai projekto partnerį, kadangi komisija m, tokiu būdu už, t, yra tikra, kad kokybė bus adekvati, taip pat mums lengviau atlikti stebėseną Taip pat tokiu būdu Afrikos šalis žino, kad finansavimas yra skiriamas Europo, iš Europos. Ir taip pat žinau, kad jums tai taip pat aktualu, nes naujame pagrindų reglamente bus nuostatos sustiprinančios EASOS vaidmenį šioje, šioje, šioje srityje ir tai, manome, bus labai naudinga. Dėkoju, pirmininkė. Taip, praktiškai tai mums reiškia, kad mes kaip galime labiau bandysime vietoje užtikrinti, kad oro uostai ir paslaugų teikėjai atitiktų mūsų visų pripažintus standartus. Aišku, tam reikia daug veiksmų atlikti. Esoje mes E, samdome įvairius ekspertus iš IETA, EKAK, kad mes visi kartu galėtume mm, užtikrinti tikrai gerą paslaugą. Žinome, kad ir komisija labai pasišventusi, kad padėti vietos pramoniai atitikti standartus. Tik reglamentuojant institucijas supranta, ko ne tik reglamentuojant instituciją supranta, ko reikia operatoriui, reikia bendradarbiauti, tačiau m, mm, taip pat turėčiau paminėti ir Afrikos vystimosi banką. Jie dabar įsipareigojo, jeigu yra įmamos paskolos, jie įsipareigojo prisimti patariamai vaidmenį. Ir jie pabandys teikti nepriklausomus patarimus. Vienas iš projektų Afrikoje kaip tik ir finansuojamas iš Afrikos vystimosi banko. Mm, jie yra sudarę prioritėtų sąrašą. Aišku, ir EIB vaidmo labai svarbus, užtikrinant tinkamą infrastruktūros plėtojimą. Taigi, iš tikrųjų, suinteresuotų šalių yra labai daug, veikėjų yra labai daug ir visi kartu mes bandome užtikrinti, kad infrastruktūra būtų adekvati, tik kalbant apie saugumą. Kalbant apie saugumą. O dėl Agnos, Egnos norėčiau paminėti ASEGNA, tai yra 12 valstybių šią Afrikoje asociaciją ir jie nusprendė įsigyti EGNOS ir ją įdėkti. Uh, Peteris minėjo, kad mes, mums pavyko imtis iniciatyvos paskatinti juos investuoti ir iš nuosavo biudžeto. Dėkoju. Ar Kristina norėtų ką nors pasakyti? Ne. Marijana yra patenkintas, papildomų pastabų nėra. Taigi, e, beliko Jums padėkoti, kad atvykote ir papasakojote mums apie šį aktualų klausimą. E, šis klausimas yra labai svarbus, kadangi mes dažnai kalbame apie tarptautinį ESA vaidmenį. Taigi, labai ačiū. E, baigiame posėdį. Kitas posėdis vyks gruodžio 4, 15 valandą. Taigi dabar posėdis baigtas. Dėkoju. Pirmininkas dabar vertėjams. Mm.